Ponios ir ponai. Prašom susėsti. Euh, Dar kartą laba diena, gerbiami kolegos. Šiandien mes savo posėdėje matysime poną Klompe Hauerį. Jis yra. E, tai jis yra vienas iš mūsų svečių, antras mūsų svečias yra Jimmy Shea. Jeigu dėl darbo tvarkės niekas neprieštarauja tokios, turiu keletą labai trumpų pranešimų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad spalio 15 dieną Alexander Reis pas mus lankysis, jis yra Europos gynybos agentūros vadovas posėdis, kuris buvo numatytas su admirolu Hudsonu, kuris Salantos operacijai vadovauja. Su transporto ir žvejybos komitetu turėjęs vykti spalio mėnesį buvo anuliuotas. Arba galbūt bus atidėtas ir nuspręsime, kada įrengsime, kai rasime reikiamą tam datą, nes tai turėjo būti tikrai įdomus posėdis. Mes taip pat esame numatę vykti į NATO tarptautinį sekretorijatą. Iki metų pradžios turėtų įvykti tas vizitas, ko gero lakrytį jisai bus, bet tačiau dar turime diskutuoti ir susitarti su delegacijomis pasitarę. Po to posėdžio vyks koordinatorių posėdis ir galėsime būtent delegacijų ir vizitų užsienį klausimą aptarti. Nes kvotos yra vienas iš aktualių klausimų, prie kurio turėsime šiek tiek apsistoti. Na, nebelaukim daugiau, kadangi diskusijos turėtų būti turiningos. Sveikinu mūsų popėdėje, posėdėje pona Klaupenhauerį. Jis yra CPVP direktorius. Įdomi santrumpa, nedetalizuosiu jums jos, tačiau štai. Jis vadovauja šiai organizacijai. Maničiau, mes esame nauji Europos parlamento nariai, tad būtų Svarbu mums priminti tos organizacijos struktūrą, tenkančius jai įgaliojimus ir panašiai. Ir paminėti civilinės operacijas, kur, už kurias jūs taip pat esate atsakingas. Vyksta dešimt civilinių operacijų šiuo metu, jūs prižiūrite jų vykdymą, taip pat užtikrinate tų operacijų planavimą ir, ir, ir, ir jų vykdymą. Tad mums tikrai bus įdomu jūsų išklausyti. Ilgiau nebegaždamas ir perduodu jums žodį, prašom. Pone pirmininkė, ačiū už man suteiktą žodį. Uh, Labadiena, ponai ir ponios. Aš labai džiaugiuosi, galėdamas atvykti į saugumo bei gynybos pakomitį šio posėdį ir tai padaryti šio parlamento kadencijos pradžioje. Iš pradžių trumpai šį papasakosiu apie civilinės operacijas bei apie CPCC bei civilinių operacijų esmę. Toliau aš pateiksiu tam tikrą apžvalgą. Pakalbėsiu apie įvairias ESDP misijas. Paminėsiu taip pat tris svarbiausias misijas Afganistane, Afganistane Kosove bei Gruzijoje. Kitų misijų galbūt neminėsiu, bet jeigu pagidavote, apie jas pakalbėsime per diskusijas. O pabaigoje pakalbėsiu apie tuos iššūkius, kaip aš juos įsivaizduočiau, kokie jie mūsų laukia. Taigi civilinės ESDP arba Europos saugumo ir gynybos politikos misijos prasidėjo prieš šešius metus, kai buvo pradėta pirmoji civilinė krizių reguliavimo misija Bosnijoje bei Hercegovinoje. Tai, yra, tai buvo ES policijos misija šiame regione pakeitusi jungtinės tautas. Šiuo metu yra, buvo pradėta per šį laikotarpį 115 misijų ir šiuo metu Europa vykdo 10 misijų vieną misiją Moldovoje kontroliuoja komisija, o už devynias misijas yra atsakinga SDP. Taigi trijose žemynuose yra vykdomos misijos, tikrai skiriasi tose žemynuose sąlygos, aplinkybės. Iš viso 2500 civilių dalyvauja tose misijose, tame tarpe vietos gyventojai. Mes iš viso atsakingi už 4 tūkstančius e, užsieniečių. Taigi 2500 tarptautinių darbuotojų. Jie atstovauja valstybės narėms. Taip pat jie atstovauja ir misijose dalyvaujančioms trečiosiam šalims. Be to, mūsų misijos vykdomos tik sulaukus kvietimo atvykti tam tikrą šalį iš atitinkamų valdžios institucijų. Tikiuosi, jums yra išdalinta informacinė medžiaga apie atskiras misijas Tikiuosi, kad šį dokumentą turite savo plankuose. Mūsų misijos pastaruoju metu darosi vis sudėtingesnės bei vis įvairesnės. Tenka veikti vis sudėtingesnėmis sąlygomis, pavyzdžiui, Afganistane, Kosove arba Gruzijoje. Iš pradžių buvo vykdomas daugiau policinio pobūdžio misijos, dabar daug dėmesio skiriame saugumo sektoriaus reformai, policijos reformai, taip pat teisingumo bei bausmių vykdymo sektorių reformoms. Tai yra svarbus dalykai, kadangi visi jie yra susiję teisingumas, muitinės, teisinė valstybė, visi aspektai tarpusavėje susiję. Taigi, norint užtikrinti teisės laikymasi, teisinės valstybės principų paisimą, reikia pasirūpinti visą, taip sakant, teisingumo grandinę. Mes, pavyzdžiui, atliekame klasikinę konsultavimo veiklą, taip pat Gruzijoje stebime, kaip laikomasi paliaubų starimo. Taigi, diapazonas labai platus. Išskirtiniais atvejais, kaip Kosove, netgi atliekama vykdomosios valdžios funkcijas policijos teisingumo srityje. Tose vietose tai daroma, kur nėra atitinkamų valdžios struktūrų. Kokia mūsų stiprioji pusė? Galime panaudoti 27 valstybių narių žmogiškuosius išteklius. Policininkai, prokurorai, teisėjai yra dislokuojami tam tikrose misijose. Aš labai didžiuojasi suvokdamas, kad šios vy, misijos vykdomos visų 27 valstybių narių sutarimu bei bendra politinė valia. Taigi atsižvelgiant į šią aplinkybę, misijų skaičius didėja, taip pat misijos darosi vis sudėtingesnės. Atitinkamai 2007-aisiais valstybės narės nusprendė, kad civilinės ESGP misijos gautų aiškę vadovavimo struktūrą. Todėl ir atsirado mano padalinys kadangi jis turi užtikrinti, kad būtų savotiškas ryšys tarp politinio bei saugumo komiteto, kuris pateikė bendrasias gairias bei konkrečių misijų, tai kad tos politinės gairias taptų tam tikromis veiklos instrukcijomis. Tuo ir užsijima mano padalinys. Aš turiu planuoti bei koordinuoti visas tas devynes taikias civilinės ESGP misijas. Ataskaitas teikiu aukštajam įgaliotiniam. Taigi, man savo funkciją atlikti padeda CPCC, civiliniai planavimo ir vykdymo pajėgumai. Apie 60 darbuotojų dirba šioje struktūroje, tame tarpe tarnautojai, policijos pareigūnai, teisėjai, diplomatai bei taktikos ekspertai. Tikrai įvairūs e, žmonės dirba šioje struktūroje. Tikrai galiu pasidžiaugti, kad mano darbuotojai labai pasiryžę dirbti, entuziastingi, tikrai norintys, troksintis dirbti. Mūsų misijų paskirtis aiški. Mūsų funkcija stabilizuoti krizių apimtus regionus, paderinant civilinį saugumą. Pirmiausia, teisės įstatymų laikymasi. Tokia mūsų pagrindinė misija būtų. Stabilizavimo veikla bei saugumo užtikrinimo veikla turėtų rūpėti ir mums patiems, kadangi nuo to priklauso ir ES piliečių saugumas. Padedami kitiems užtikrinti stabilumą, įtvirtinti teisinės valstybės principus, mes užkertame kelią tam, kad žlugusių vadinamųjų valstybių problemos pasiektų mūsų sienas. Taigi tai yra strateginė funkcija, ilgalaikė ir, manau, labai svarbi. ES strateginis vaidmuo yra pastebimas. Nemažai trečių šalių dalyvauja ES misijose tame tarpe Junktinės Amerikos valstijos, Kanada, tai yra svarbus e, strateginiai partneriai, taip pat misija dalyvauja ir valstybės kandidatės bei kitos šalis. Be to, Junktinės valstijos sutiko dalyvauti mums vadovaujant, tai irgi yra geras įrodymas, kaip yra vertinamos mūsų misijos. Šiame pasaulyje veikia daug skirtingų veikėjų, kurie siekia skirtingų tikslų. Ir mes tame pasaulyje turime vadinti stabilizuojantį veiksnį, vaidmenį. Tai nėra lengva. Tačiau mūsų ši misija labai svarbi. Todėl turime turėti instrumentų, kad galėtume paremti mūsų Europos diplomato bei fin finansinę pastangas. Kasmet Europa per pirmąjį ramstį išorės santykį išleidžia apie 11 milijardų eurų. Taip pat neužmirškime ir dvišalių įvairių vystimosi projektų, per kuriuos yra skiriama dar daugiau negu 11 milijardų eurų. Pavyzdžiui, civilinės krizių valdymas, antras ramstis, tai jame yra išleidžiama kasmet tik tai apie ketvirtis milijardų eurų per metus. Taigi mūsų misijų biudžetas yra kuklus, lyginant su bendromis ES išlaidomis išorės santykių srityje. Esu dėkingas be abejo už tas lėšas, kurios mums skirtos, kadangi jos leidžia mums atlikti savo funkciją. Dabar bendros užsienio ir saugumo politikos biudžetas. Ko gero finansavimas yra čia gyvybiškai svarbus dalykas. Užsienyje dirba mums 4000 žmonių, kaip jau minėjau. Tačiau norint pasamdyti žmonės, reikia juos ir finansiškai suinteresuoti. Kartais tenka juk jiems dirbti palikus šeimą, dirbti rizikingomis sąlygomis, dirbti vienerius metus ar dar ilgiau. Be to Eulex misija pademonstravo Kosove. Tai buvo tokia pirmoji misiją, per kurią mes atlikome vykdomojos valdžias funkcijas. Taigi per tą misiją reikėjo ir tam tikros įrankos, kuri irgi finansuojama iš BUSP biudžeto. Mes turime turėti tam tikrų papildomų lėšų, tam tikros maržos, kad kilus kriziai netikėtai galėtume reaguoti. Taigi tikiuosi, kad jūs užtikrinsite, kad mes turėsime uh, pakankamai lėšų taikioms civiliniams Europos saugumo ir gynybos politikos misijoms. Neslėpsiu, turim ir problemų. Viena problema susijusi su finansinėmis taisyklėmis. Kartu su komisija mes analizuojame problemas, bandome finansinės taisyklės pakoreguoti, kad jos geriau atspindėtų realius mūsų poreikius. Pavyzdžiui, pagrindų sutartis, e, tam tikros svarbios strateginės svarbos įrangos sandėliavimas arba saugojimas. Ir jeigu nuolatos yra rengiami konkursai, tai be abejo praeina 6-8 mėnesiai, kol reikalinga įranga yra nuperkama. Taigi vėlgi procedūros per ilgai trunka. Kitais metais ES finansų reglamentas bus peržiūrimas. Ko gero, ta peržiūra labai svarbus e, momentas. Nes pagal dabartinį finansų reglamentą sunku reaguoti į situacijas tais atvejais, kai reaguoti būtina skubiai. Bet to yra praraja tarp, tarp politinių lūkesčių bei finansinių lėšų, kurių yra skiriama. Taigi tą aspektą irgi reikėtų geriau suderinti. Dabar tos trys svarbesnės misijos. Tiesa, ne, man nenoriu pasakyti, kad kitos misijos nėra svarbios, tačiau šios trys bent jau politiškai yra matomiausios. Pradėkime nuo sunkiausios, nuo Afganistano. Ko gero, čia nereikia man daug kalbėti apie tai, kokia yra reali situacija, apie tai, kad vykdoma strateginė peržiūra. Tikrai aplinka sunki. Sunki situacija pirmiausia dėl trijų priežasčių. Ne viskas aišku, kuo arba kaip baigsis prezidento rinkimai, kaip prezidento rinkimų baigtis įtakos stabilumą Afganistane bei vyriausybės stabilumą. Dabar Kabule yra saugiau negu kitose šalies vietose. Tai vėlgi apsunkina mūsų veiklą. Kitas dalykas - plėtra arba vystimasis nepūs nepaisant iššūkių. Mūsų misija EUPOL Afganistan duoda pastaruoju metu geresnių rezultatų negu misijos pradžioje prieš dviejus metus. Tiek strateginių, policijos reformos srityje, tiek ir techninių lygių pasiekiami rezultatai. Pavyzdžiui, mes padėjome reformuoti Kabulo miesto policiją, kad pastaroji užtikrintų saugumą bei galėtų sparčiau reaguoti iššūkių sostinėje. Be to mes norėtume šį pavyzdį arba projektą pritaikyti ir kitose Afganistano miestuose. Misijos atstovai mokė policininkus būti pasirengusius per prezidento rinkimus. Mokymus atlikome su laukiantinių tautų UNDP paramos. Tai byloja, kad jungtinės tautos irgi pasitikė mumis, kad mes sugebame teisingai išleikti jungtinių tautų mums skiriamas lėšas. Be to, Eupolas vaiduoja, vaidina pirmaujantį vaizmenį kovojant su korupcija. Tiek vidaus teisingumo ministerijoje, tiek e, renkant e, žvalgybinio pobūdžio informaciją. Mes pripažįstame kaip svarbus policijos reformos veiksnys, kadangi turime daug patirties, taip pat esame gerai atstovaujami visoje šalyje. Tačiau Eupolas, pabrėšiu, nėra už įpareigotas išlaikyti tą teritoriją, iš kurios išvaromi talibai. Tam jau reikėtų karinės paramos. Taigi to mes negalime garantuoti. Todėl daugiausia dėmesio skiriame tiesiog policijos pareigų atlikimui, teisingumo užtikrinimui. Nuo praėjusiu metu mes Kabule turime 270 atstovų Tiesa, misijos narių skaičius turėtų būti 400, mm, tačiau mes, CPCC, bandysime šį klausimą spręsti, kad misijos narių skaičius pasiektų numatytą skaičių. Taigi džiaugtumės, jeigu ir jūs savo sostinėse užtartumėte žodelį už mus. Dažnai keliamas klausimas dėl koordinavimuose, dėl to, kaip Afganistane yra koordinuojami veiksmai policijos reformos rytyje. Šiuo metu yra ruošiama nauja NATO mokymų programa, Tačiau koordinavimasis išlieka svarbiausiu, norint sėkmingai užbaigti Afganistano saugumo pajėgų stiprinimo projektą. Peržiūrėta koordinavimosi taryba atlieka savo funkcijas ir mes tikimės, jog ši institucija toliau sėkmingai tęs savo veiklą. Taigi, Eupolas, Afganistanas einama teisinga linkme, bet reikia daugiau išteklių. Dabar Kosovas, Euleks. Misija pati didžiausia iš viso 1650 narių dalyvauja šioje misijoje, taigi joje daugiau dalyvauja narių negu visose kitose misijose. Misija labai plati apima teisingumą, policiją, muitinės, taip pat ir bausmių atlikimo įstaigas. Šios misijos e, misija turi pasiekti tris pagrindinius tikslus. Pasistengsiu labai bendrais bruožais apibūdinti šiuos tikslus. Stabilumas, teisingumo sektoriaus reforma bei kovos nusikalstamumo. Be abejo, tai susiję su ES platesnio masto veiksmais, siekiant paruošti Vakarų Balkanų šalis kada nors vėliau įstoti ES. Taigi minėjau tris tikslus. Norint jų pasiekti, reikės užtikrinti, kad Kosovo valdžia remtų šią misiją. Be abejo, ir ES politiniai lyderiai turi prisidėti prie to, kad šią misiją vainikuotų sėkmė. Džiaugiuosi tuo, kad Europos politikai neužmiršta mūsų misijos. Be to ir oficialusis Belgradas dar turi įtaką Kosovo šiaurėje, Kosovo serbų bendruomeniai, Todėl Serbijos bendradarbiavimas su EULEX misija ir toliau išlieka labai svarbiu. O bendradarbiavimą pažadėjo Serbijos prezidentas Tadičius. Dabar, žvelgdamas į laikrodį, noriu pakalbėti apie Gruziją, mūsų naujausią misiją. Per rekordinį laiką, per tris savaitės, praėjusiu metu rugsėjį, ši misija buvo nusiusta į Gruziją. Jeigu neklystu, Ši misija prisidėjo prie stabilumo regione užtikrinimo. Faktiškai Rusijos e, Rus, ar, armija pasitraukė už administracinių sienų ir nuo to laiko mūsų misija tapo stabilumą užtikrinančių veiksnių. Ta pripažįsta be kitako ir Gruzijos valdžia. Tačiau problemos, aišku, niekur nedingo. Tokia misija juk negali visų problemų išspręsti pati viena. misija išlieka svarbi, be kita ir todėl, jog turėjo iš šalies pastraukti kitos misijos, pavyzdžiui, UNDCD misija. Todėl mūsų misija yra vienintelė veikianti šioje šalyje. Mes dabar turėtume tarp konflikto šalių sukurti pasitikėjimą, tai nėra lengva. Bandome taip pat įgyvendinti Ženevos starimo dėl incidentų prevencijos bei atsakingo elgesio. Norime, kad egzistuotų mechanizmas, kurio dėka būtų galima geriau reaguoti į incidentus, jeigu tokių įvyktų. Be to, Gruzijos atžvilgių noriu pabrėžti, jog labai svarbu yra tai, kad mes tęsime patroliavimą tiek dieną, tiek naktą, taip pat palaikome nuotinį dialogą su pagrindinėmis ministerijomis, su vidaus reikalų, su gynybos ministerija, su kuriomis pasirašėme specialius sutarimus, pagal kuriuos mes gauname mums reikiamos paramos bei palaikymo. Labai trumpai perbėgsiu ir kitas misijas, kad sudarytumėte bendrą vaizdą. Pirmos dvi misijos Palestinos teritorijose. Viena misija prie gazos ruožo sienos tarp Egipto ir Gazos. Ši misija turėjo veikti Rafaho mieste, tačiau faktiškai misija išaldyta dėl politinio pobūdžio sunkumų. Tiesiog prisiminkite, neseniai vyko ten karas, taip pat yra problemų tarp Hamaso, Izraelio, Hamaso, Egipto. Tikrai <clears throat> esame atsidūrę problemų su kurie. Mes nesitraukėme iš šio, šios misijos, tiesiog norėdami patikinti palestiniečius, kad atsiradus reikiamoms aplinkybėms mes prisidėsime prie to, kad misija sėkmingai tęstų veiklą. Taigi, faktiškai mes norime ir esame pasirengę padėti, kai tik tai sienos perimo punktas pradės veikti. Kita misija. COPS Tai yra paramos palestiniečių policijai misija. Mes bandome padėti savo žiniomis koordinuoti valstybių narių pastangas dvišalių pagrindų padėti palestiniečių administracijai sukurti policijos pajėgas. Ši misija Europol COPS gana sėkminga, tą pripažįsta tiek palestiniečiai, tiek ir izraeliečiai. Ši misija padeda užtikrinti vakarinėme Jordano krante saugumą piliečiams ir man atrodo, kad ši misija turi, taip sakant, ateitį. Kita misija. Misija Irake. Just Lexa. Šios misijos metu yra apmokyta 2700 Irako policijos bei teisėjai saugos pareigūnų. Jie apmokyti valstybėse narėse. Daugiausia Briuselėje buvo atliekami mokymai, taip pat tam tikras skyrius veikia ir Irake. Sulaukime daug paramos čia iš vidaus reikalų, gynybos ministerijos, iš premjero. Kitaip tariant, mums buvo siunčiami tie asmenys, kurių reikia Irakui kaip parengtų, paruoštų pareigūnų. Toliau mūsų misija Bosnijoje. Tokia jau labai brandi, sakyčiau, misija. Ja siūloma pratęsti dar dviejiems metams, skiriant ypatingą dėmesį kovai su organizuotų nusikalstamumu. Ko gero, šis klausimas e, yra mūsų teisingumo bei vidaus reikalų ministrų darbo atvarkės vienas iš prioritetų, kadangi Balkanai tebėra vienas iš organizuotų nusikalstamo žydinių. Taigi turime padėti Balkanams spręsti Bosnijoje pirmiausia šią problemą. Dabar dvi misijos Afrikoje yra vykdomos. Konge, pavyzdžiui, padedame Kongo valdžiai, tai yra Kongo demokratinės republikos valdžiai reformuoti policiją ir kita Gvinėjo Bisau, tai platesnio masto misija sprendžianti įvairius saugumo aspektus, tame tarpa ir karinius klausimus. Esame pateikę pasiūlymą, kaip šioje šalyje reformuoti tiek policijos, tiek gynybos sektorių. Laukime, kol šiuos pasiūlymus patvirtins šios šalies vyriausybė. Tikriausiai žinote, kad prieš keliarius metus Gvinėje Bisau kilo politinių sunkumo, vyko žudimai, taigi reikia atsižvelgti į tą sudėtingą terpę, kurioje vyksta ši misija. Yra įvykę prezidento rinkimai, suformuota nauja vyriausybė. Tikimės, kad mūsų patvirtinas įstatymo projektas bus patvirtinas tiek šalies vyriausybėje, tiek ir parlamente. Taigi taip, aš bendrais bruožais pristatyčiau mūsų misijas. Pirmininkė, jeigu leisdamas, leisite pakalbėsiu apie iššūkius, kurie mūsų laukia. Penkis iššūkius vaikus matyčiau. Pirmas iššūkis tai laiko stygius. Reikia laiko, norint sukurti gerai funkcionuojančias teisėsaugos institucijas silpnose šalise. Pirmiausia, tais atvejais, kai nėra pakankamo finansinių lėšų, tai pradažniausiai. Kodėl aš apie tai kalbu? Mes turime užtikrinti, kad nuolatos ilgą laiką būtų padedama šioms šalims, nes tik tokiu atveju bus pasiekta rezultato. Todėl mes pagėdautume, kad politikai duotų mums to laiko tiek, kiek mums reikia, nes tik tokiu atveju pasieksime trokštamų rezultatų. Kitas iššūkis, kurį jau minėjau, tai yra didėjantis pačių misijų skaičius. Dėl to darosi ne tik sunkiau jas valdyti mums, bet pačioms valstybėms narėms darosi sunkiau pasiūlyti misijoms reikiamų asmenų, darbuotojų, personalo. Pateiksiu pavyzdį. Per praėjusius šešerius metus civilinėse misijose darbu, veikiančių darbuotojų skaičius padidėjo dešimt kartų. Nuo 300 iki beveik 3000 tu norime, kad misijose dalyvautų geri patyrę policininkai, prokurorai, teisėjai, mūtininkai, taip pat reikia kitų sričių specialistų, logistikos, žmogiškų išteklių valdymo specialistų, o tie ištekliai nesimėto, jų reikia ir pačiose valstybėse narėse. Taigi mes faktiškai kaip ir išsiųsdami į misijas gerus pareigūnus, galbūt netiesiogiai pakenkime juos siunčiam šalimis ten trūksta tų gerų pareigūnų, Amsterdamo, kur kitur gatvės ir panašiai. Taigi, jeigu bus priimtas politinis sprendimas sustiprinti misijas, būtina tuo pat metu užtikrinti, kad ir nacionalių lygių būtų patenkintas didėjantis darbuotojų pareigūnų poreikis. Reikia tokių pareigūnų, kurie būtų kvalifikuoti, pasirengę išvykti, taip pat reikia ir finansinių išteklių, kadangi daug kur toks finansinis indėlis nėra numatytas. Taigi kreipkitės į savo nacionalinių parlamentų kolegas, atkreipti jų dėmesį tai, koks svarbus yra šis aspektas. Trečias iššūkis tai yra operacijų planavimo aspektas. Planavimo proceso sparta pastaruoju metu padidėjo. Pernai, pavyzdžiui, kilo Gruzijoje krizė teko juos akivaizdoje greičiai mąstyti, greičiai reaguoti, greičiai ruoštis, vos ne kaip karo atveju, vos ne kaip kariškiams teko elgtis. O norint tai gerai padaryti, turėsime į pagalbą pasidėlti kariškius, puikiai gebančius planuoti. Bet reikia ir atskirų civilinių planuotojų, kurie būtų pasirengę planuoti civilinės misijas, nes civilinės misijos specifinės. Toliau viešieji pirkimai, ketvirtasis iššūkis jau minėjau. Pirkimų procedūra technikos pirkimų procedūra yra grėmėziška, nepritaikyta kintatiems poreikiams. Taip pat procedūra nepritaikyta saugumo technikos įsigijimui bei tiekimui. Ko gero, viešieji pirkimai jau ne vienerius metus yra skauditema. Penktasis iššūkis lik ir akivaizdus. Bet norėčiau vėlgi pabrėžti, misijos neturi atstoti arba pakeisti politikos. Jeigu nusprendžiama siūsti misiją kažkur, negalima diplomatinė prasme užmiršti tų šalių. Reikia diplomatiškai, diplomatų pastagomis irgi padėti. Jeigu jau siunčiama misija, tai ją būtina politiškai stipriai remti nes to reikia. Be politinės paramos nepasieksime mūsų iškeltų tikslų. Ir baigdamas. Didžiausias iššūkis įtikinti nu, kitas šalis, kad jos pačios politinė prasme yra atsakingos už tą naują tvarką, kuri yra kuriama tose šalise. Daug kas priklauso nuo politinės valios, nuo konkrečių šalių politikų brandos. Taigi ir juos reikėtų įtikinėti, kad mūsų siūlomi variantai yra tinkami, turime sužavėti juos Europos pasiekimais, kad jie norėtų tuos pasiekimus perimti. Mes vien patys to aišku nepasieksime. Taigi vėlgi reikia valstybių narių bei ES institucijų politinės paramos, kad vietos valdžia suprastų, kokie yra svarbus mūsų vykdomi projektai. Taigi ačiū, ponas Pirmikė, už sutiktą žodį. Ir ačiū Jums visiems uždėmesi. Ačiū už šią plačią panoramą, norėčiau pasakyti, kad su, dabar bus galimybė užduotų klausimus. Aš turiu du klausimus pats. Pirmiausias būtų susijęs su trečiosiomis valstybėmis dalyvaujančiomis operacijose. Jūs minėjote pabaigoje savo pasisakymu, kad e, CPVP e, operacijos yra patrauklios, kad jos yra reikalingos. Tačiau aš manyčiau, kad trečių šalių dalyvavimas misijose taip pat prideda to patrauklumo ir pradeda užtikrinti geresnį operacijų efektyvumą. Ar galėtumėte tarti keletą žodžių apie tas šalis, trečiasias šalis, kurios dalyvauja šiuose misijose ir ko galima tikėtis? Ar jų bus daugiau norinčių dalyvauti ateitie? Ir antras klausimas ir būtų susijęs su Euleks misija Kosove. Aš tiesiog e, galvau, kokia turėtų būti ta vadovavimo grandinė O jūs minėjote, kad dirbama yra su policija, o kaip yra su teisingumo struktūromis? Nes manyčiau, kad mes turime ne tik tai formuoti patį teisinę, pačią teisinę sistemą, visą aparatą, bet ir padėti tam aparatui tvirtėti. Kaip svarbu yra užtikrinti teisingumo struktūrų nepriklausomybę, nes toje šalyje jau ilgą laiką, dešimt metų veikia kažkokia lyg tarpinė teisinė sistema, nes dešimt metų de, tęsiasi ta, tų, tų, tų misijų buvimas ten. Ko, ko, kokia būtų to vadovavimo grandinė? Man teko sutikti su kai kuriais ats, e, prokurorais ir teisėjais. E, jie džiaugiasi savo nepriklausomybę, Tačiau tokiame kontekste jiems tenka susidurti su gana politiniais klausimais ir ka, kam jie yra atskaitingi, jeigu yra kam nors atskaitingi. Kai, koks yra bendras kontekstas? Toks būtų mano mm, klausimas, mano du klausimai. Ir kolegijai suteiksiu žodį paklausti. Ja, Lösing ist mein Name. Äh, wir haben... Lösing, mano pavardė. Per pastarai pakomitečio posėdį jau diskutavome apie civilinių ir karinių struktūrų bendradarbiavimą. Aš manau, kad būtent šis bendradarbiavimas ateityje galės pakeisti ES išorės santykių politiką, todėl tikrai džiaugiuosi galimybę dabar užduoti labai konkrečius ir tikslingus klausimus. Jūs savo pasisakymę minėjote apie problemas, siekiant atskirti vienas nuo kitos civilinės ir karinės misijas ir siekiant, kad politikai neturėtų per daug įtakos karinėms misijoms. Būtent Afganistane yra labai aktualus šis klausimas, kadangi daug buvo kritikuojami bendri civiliai ir kariniai projektai. 2008 m. gruodžio mėnesį taryba priėmė nutarimą karinių krizių valdymo 8 generalinį direktoratą ir 9 generalinį direktoratą, kuris e, tvarko civilius projektus, kuruoja civilius projektus sujungti į vieną. Tai reiškia, kad ateityje kariniai ir Civiliai projektai bus vykdomi bendrai. Ar šiame kontekste būtų galima kalbėti vien tik tai apie civilinės misijas ir ar e, vis, visą laiką CPVP misijose bus ir karinių elementų. Dėl EU LEX misijos, kuri veikia Kosove, noriu užduoti kitą klausimą. Ši misija taip pat apima ir uh, sukarintus policijos vienetus skirtus e, malšinti įvairioms reušiams ar sukilimams ir buvo tokių e, policijos struktūrų mokymai organizuojami, pratybos. Noriu jūsų paklausti, kiek jūs bendradarbiaujate su NATO rengdami ir apmokydami tokias policijos struktūras ir kiek čia galima kalbėti apie civilinės misijas. Ir iš tikrųjų, ar galima būtų teikti, kad tokio pobūdžio CPVP misijos iš civilinių tampa vis labiau karinėmis. Ačiū. Teskime toliau. Dar klausimų, prašom. Labadiena, ponė pirmininkė. Pone direktoriu, ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Džiugu Jūs čia matyti. Turiu tris klausimus. Jūs jau minėjote, kad mūsų personalo kokybės klausimas yra ypatingai svarbus. Tie klausimai yra susijęs su personalo mokymu Jūs kalbėjote apie policininkų mokymą. Tai dažniausiai, to užduotis tenka mūsų valstybėms narėms. Kas vyksta mokymo srityje? E, kaip yra dirbama? Aš girdėjau, kad vyksta taip pat civiliniai mokymai. Komisija finansavo tos mokymus. Kiek žinau, nei vienas iš parengtų dalyvių taip ir nebuvo išsiųstas į civilinę misiją. Tai aišku yra absurdiška situacija, jeigu komisija rengia žmonės toms misijoms, paskui jie turėtų ten vykti. Ir negerai, jeigu taryba, pavyzdžiui, sukliudo tokiam išvykimui. Ką Jūs apie tai manote, noriu iškirsti Jūsų nuomonę. Kitas klausimas būtų susijęs su planavimo pajėgumais teisingumo ir civilinės administracijos rytyje. Jūs apie tai šiek tiek kalbėjote. Kokia yra padėtis šioje srityje? Kol kas e, pamažu labai viskas vyksta. Tad norėčiau išgirsti konkrečiau apie tai. Trečias mano klausimas. Labai gaila, kad iki šiol misijų vadovų tarpe nėra ne vienos moters. Norėčiau paklausti, ką manote apie tokią padėtį. Daugelį šalių teisingumo misijas vykdant, pavyzdžiui, stengiamasi laikytis lyčių lygybės principo, o ir kitus to mokome, o tačiau patys nelabai to lygių, lygių galimybių principo laikomės. Paskutinis klausimas. Norėčiau pabelsti į medį, stalą ir pasakyti, kad tik būtų priimta Lisabono sutartis. Tad būtų mano klausimas su tuo ir susijęs. Jeigu ta sutartis būtų priimta, kokie bus jūsų uh, planai, ar, ar atsiras tie vadinamieji nauji departamentai, dirbantys su taikos užtikrinimo klausimais ir panašiai. Ką apie tai manytumėte? Dėkui. Merci, monsieur... Ačiū. Ponas Enhausen, prašau. Ja, herzlichen Dank. Ačiū labai. Mano klausimas yra labiau teorinis. Man visą laiką rūpi kaip, tas klausimas, kaip manoma, veiksmingiau panaudoti tą informaciją, kurią sukaupėme vietoje Bruselėje, tam, kad būtų galima pasiruošti teisingiams politiniams sprendimams ją išanalizavus. Nu, paklausti dėl ES stebėsenos misijų, ar yra teisinga tvarka, kad kiekvieną dieną yra siunčiamas atinkamos ataskaitos nacionalinėms kompetitingoms tarnyboms ir po to tik tai siunčiamas tos informacijos į Bruselį. Noriu paklausti, ar Bruselio institucijos e, atsakingos gauna tiesiogę informaciją iš misijų vykdymo vietų, kadangi stebėsenos misijos yra civilinio pobūdžio, tai iš tų stebėtojų taip pat ir karinės tarnybos, noriu paklausti, e, nacionalinių, nacionalinių valstybių karinės sutinkamas struktūros, ar gauna kokią nors informaciją. Dabar pana Kirilovai steiksim žodį klausimų užduoti, po to atsakysim užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė. Pone Klumpinhauerį, aš įdėmiai klausiausi jūsų pasisakymo ir mano nuomonė galbūt būtų daug veiksmingiau, jeigu mes savo dėmesį sutelktume ties e, dviem ar trim valstybėmis arba ties viena ar dviem valstybėmis ir jūs e, teisingai paminėjote būtent Afganistaną, kuriame mes susidurėme su rimtomis problemomis. Iš tikrųjų, man padarė įspūdį prieš kelis mėnesius JAV prasidėjusi plačios apimties diskusija dėl tolesnių veiksmų Afganistane, o mūsų institucijos ES net ir Europos parlamente mes iš tikrųjų tik tai paviršutiniškai tuos aspektus aptarėme. Ir galbūt ne atsitiktinai amerikiečiai yra sukaupę pakankamos patirties e, vykdydami savo misijas Irake ir jie bando tą patirtį pritaikyti Afganistane. Naujoji JAF administracija prisėmė tam tikrų įsipareigojimų dar prieš rinkimus ir dabar jie peržiūri savo politiką Afganistane. Todėl aš manau, kad mes turėtume kalboti, galvoti ir kalbėti ne vien tik tai apie civilinės misijas, tačiau žvelgti viską plačiame politinėme kontekste. Taip pat jau pribrendo laikas daug rimčiau aptarti vietoje egzistuojančią realią situaciją. Iš tikrųjų, šiame E, regione, būtent Afganistane įvairios valstybės yra sukaupę nemažai savo nacionalinės patirties. Nežinau, kodėl mūsų kolegos Britai nėra tokie aktyvūs dėl elementarių dalykų, kadangi jau praeitie yra sukaupę nemažai patirties. Ir vienas iš esminių dalykų yra tas Afganistane, kad ši šalis niekuomet neturėjo centrinės vyriausybės per savo istoriją, visą laiką valdė atskiri klanai galiu pateikti e, pavyzdžių, kuomet šiuo metu Afganistane, Afganistane vykdomi civilinės paskirties projektais iš tikrųjų finansuoja e, Talibano judėjimą dabar, nes e, yra reikalinga Talibano apsauga tam, kad būtų galima pradėtus projektus įgyveninti. Mano nuomonė, mes turime šią misiją užbaigti, mes negalime vykdyti iki galo ją, mes privalome, negalime paprasčiausiai pabėgti, tačiau mes iš tikrųjų turime aiškiai suvokti, kokį kryptį pasirinkame. Ačiū, pana Klampinhauerį žodis. Ačiū, pana pirmininkė. Um... Aš manau, kad uh, Pabandysiu lės tvarką atsakyti užduotus klausimus. Pirmas buvo jūsų, pana pirmininkė, klausimas. trečiųjų šalių, iš tikrųjų trečiųjų šalių indėlis į mūsų misijas yra labai svarbus. Rūpiučio pabaigoje mūsų misijose dalyvavo maždaug 200 žmonių iš trečiųjų šalių, ir jų indėlis iš tikrųjų buvo pakankamai svarbus. Daugiausia jų yra iš JAV, Turkijos, Norvegijos ir Kanados indėlis taip pat yra pakankamai rimtas. Kaip viskas vyksta, aišku, visi procesai yra kontroliuojami PSC lygmenių ir e, visą laiką yra būtinas e, politinis, e, politinio saugumo tarybų komiteto leidimas. Tokios yra taisyklės, siekiant e, galimybės trečių šalių atstovams dalyvauti mūsų misijose. Tačiau iš tikrųjų mes linkę pritarti ne visais atvejais tačiau bendrais principais remiant dažniausiai neprieštaraujame. Trečių šalių atstovų dalyvavimui e, jų skaičius, aišku, skiriasi, tačiau e, trečių šalių atstovų yra tiek Kosovai, tiek Afganistane, taip pat net ir Konge vykdomose misijose ir kitose Afrikos valstybėse, kurios iš tikrųjų e, yra pakankamai e, suinteresuotas taip pat ir savo atstovus siūsti į mūsų vykdomas misijas dėl EULEX misijos. Užduotas klausimas buvo užduotas susijęs su teisės saugos e, sistemų bendradarbiavimu ir mums yra labai svarbus teismų nepriklausomumo principas. Mes kartu svarstame administracinius e, išteklių panaudojimo klausimus, tačiau taip pat ir atskirų bylų sprendimo teisinio persekiojimo klausimai ir sprendimai privalo būti priimami žmonių, kurie dirba teisės saugos rytyje, nes politinė įtaka, per didelė politinė įtaka e, teisingumo sistemai e, tikrai būtų netoleruojama ir jeigu mes nenorime turėti tokios įtakos savo šalis, neturėtume to siekti ir kitur. Dėl e, civilinių ir karinių struktūrų bendradarbiavimo buvo užduota nemažai klausimų. Noriu pasakyti, kad dirbdami kartu mes netampame vieni kitais, mes išlaikome savo tapatybę. Kariškiai mums e, smarkiai padėjo pradedant vykdyti misiją Gruzijai, ypatingai logistinę pagalbą suteikdami, e, transporto pagalbą, e, primdami mūsų misijų darbu, darbuotojus, tačiau mes vis tik tai išlaikome savo profilį ir būtent e, siekdami toliau išlaikyti mes privalome užtikrinti tinkamų civilių darbuotojų buvimą tose vietose, tačiau kariškiai, kariškiai turi pakankamai daug patirties, ypatingai logistikos, transporto e, srityse ir mes paprasčiausiai nenorime dubliuoti funkcijų. Siekime panaudoti turimus išteklius ir galimybės kaip įmanoma veiksmingiau. EU leks misiją vykdami mes bendradarbiaujame taip pat ir su NATO. Ir sistema yra tokia, kad pirmiausia vietinė policija bando išspręsti kylančias problemas. Jeigu jie nesugeba to padaryti, tuomet pajungiami jų e leks misijos darbuotojai ir e, iš tikrųjų tik tai tais atvejais, jeigu e, iškilus konfliktinį situaciją arba problemai yra naudojami šaunamieji ginklai prieš misijos darbuotojus arba e, atitinkamo pobūdžio įrangą arba kitokie ginklai, tai tuomet jau įsijungia NATO struktūros ir įsikiša. Tokiais atvejais iki šiol dar jų įsikišimas nebuvo reikalingas, nepaisant to, kad e, NATO dalinių buvimas šalia iš tikrųjų veikia kaip e, prevencinis atgrasomasis veiksnys. Ir naudodamasis progą, aš iš tikrųjų norėčiau padėkoti KFOR misijos nariams, kurie dirba Prištinoje jų padėdami mes sugebėjome išlaikyti ne vieną rimtą išbandymą, tačiau bet kokiu atveju mes siekime išlaikyti savo misijų civilinį pobūdį visą laiką. Dėl mokymų ir apmokymų aš bijau, kad nesu pats kompetitingiausias asmuo galintis atsakyti į šį klausimą, nes jį kūruoja mano kolega, Bet kokiu atveju mes esame suinteresuoti, kad e, žmonės e, mūsų misijų šalyse būtų parengti geriau nei parengti <clears throat> dabar. Ir iš tikrųjų šias e, misijas mokymus vykdo atskiros valstybės narės ir jos labai norėtų, kad ES čia kištusi kaip įmanoma mažiau, tačiau europinėme kontekste, pavyzdžiui, SEPOL programos kontekste yra e, vykdomi europinio ligmens mokymai. Policininkų rengimas būsimoms e, Europos e, saugumo ir gynybos politikos misijoms. Manau, kad bet kokios O kad man šiuo atveju būtų svarbiausi du pagrindiniai kriterijai, dėl to, kad aš esu visiškai bešališkas, galiu juos labai aiškiai įvardinti. Aš tikiuosi, kad e, naujoji e, sistema padės sustiprinti mūsų veikmų veiksmų sudarinamumą ir e, e, bendrai naudotis tiek politinėmis, diplomatinėmis pastangomis, tiek finansinėmis turimomis priemonėmis ir nepalikti viskas spręsti vien tik tai JAV. Ir e, manau, kad naujoji sistema leis mums labiau įtakoti su vykdomas misijas ir remiantis praktiniais funkcionalumo kriterijais. Reikia aiškiai pasakyti, kad nesvarbu, koks bus sprendimas, struktūra sukurta turi remtis labai aiškiais tikslais, privalo turėti galimybę juos įgyveninti, o nesiremti vien tik tai e, politiniais sprendimais. Taigi, aš taip įsivaizduočiau, kad viskas turėtų veikti, e, bet kadangi nesu tas, kuris priima sprendimus, tai man yra pakankamai lengva kalbėti. informacijos, prieigos prie informacijos klausimas buvo iškeltas. Iš tikrųjų, prieš pradedant misiją informacijos analizės centras uh, atlieka atitinkamą analizę, kurią pateikia politiniam saugumo komitetui ir situacijų vertinimo centro teikiama ataskaita iš tikrųjų turi labai didelę įtaką misijos vykdymui. Mes pasiruošėme atitinkamai, pavyzdžiui, atitinkamai įmonės priemonių siekiant apsaugoti mūsų personalą, misijų darbuotojai reguliariai stebi situaciją ir teikia mums ataskaitas. Negalėčiau atmesti galimybės, kad kai kurie iš jų taip pat siunčia, siunčia informaciją ir į savo valstybių sostinės per toje šalyje arba regione veikiančias savo valstybių ambasadas. Ir tokia yra bendra sistema ir jie yra tos sistemos dalis, o tai leidžia valstybėms narėms taip pat gauti informacijos apie įvykius ir e, atitinkamai juos analizuoti, įnešti savo indėlį. Iš tikrųjų, dažniausiai mes gauname tą patį dokumentą ir valstybės narės apie tai, kas vyksta, kokiu priemonių yra įmamasi. Manau, kad ponas Kirilovas uždavė klausimą apie tai, kad, kad galbūt mums vertėtų daugiau dėmesio skirti tik kelioms misijoms, koncepcinė prasme galėčiau su jumis sutikti, tačiau mūsų e, sprendimai dėl mūsų misijų yra politiniai ir remiasi taip pat e, valstybių narių, 27 valstybių narių e, interesais, kurie dažniausiai yra skirtingi, todėl mums reikia visą laiką siekti konsensuso. Ir dažnai tos valstybės narės, kuris interesuotosi tam tikros misijos vykdymu, e, aprūpina tą misiją atitinkamai žmogiškaisiais ir kitais ištekliais labiau nei kitos šalis. Mm, taigi tos misijos, kurias mes vykdome, iš tikrųjų dažniausiai atspindi valstybinarių politinius interesus. Lyčių lygybės klausimas yra pakankamai svarbus, nenorėčiau jo pamiršti ponė Brantner, iš tikrųjų lyčių e, lygybė nėra dažniausiai visiškai nepriekaištinga didžioje dalyje misijų tarptautinių, kurios yra vykdomos. Kartais e, tas santykis yra pakankamai arba labai blogas, kartais jis yra geresnis, priklausomai nuo atskirų misijų. Maždaug 36-40 procentų moterų vidurkis yra visose misijose bendrai paėmus. Pavyzdžiui, Afganistano misijos, misijos Afganistane vadovo pavaduotoja yra moteris. Tačiau tokių atvejų pasitaiko vis dar per retai, ten, kur galime, mes stengiamės gerinti situaciją. Dėkoju. Norėčiau pridurti, kad Silvi Pons, regis, vadovaus e, Gruzijoje vykstančiai misijai. Turime seriją kitų klausimų, penkis klausimus užduosime ir prašyčiau formuluoti klausimus trumpai, kad galėtume e, visi turėti laiko pasisakyti. Dvi minutės maksimum klausimui, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą trumpų klausimų susijusių su misijom Bosnijoje ir Hercegovinoje. E, šiemet yra prasidėjusi. Koks būtų jūsų vertinimas šios misijos, nes e, Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo pradėtas taikyti e, bevizis režimas ir kaip apskritai jūs vertintumėte to šalies pasiekimus. Antras dalykas būtų susijęs su laiku, nes kartais misijos užtrunka ilgiau, daugelis jų prasideda, paskui tęsiasi, pasikeičia įgaliojimai kaip bus su misija Konge ir Gruzijoje. Nes Gruzijoje numatyti nauji įgaliojimai, kurie turėtų būti pradėti vykdyti. Dėkui. Merci, Ačiū, ponas Galtieri, prašau. Grazie. Io volevo... Dėkoju. Aš taip pat norėjau išgirsti jūsų nuomonę. dėl to, kaip sekasi įgyveninti 2010 metų programą. Civilian Headline Gold programą. Ir dar norėjau išgirsti jūsų nuomonę štai apie ką yra kalbama apie misiją Somalija, Civil Peace programą. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie šią programą būtent, apie šią misiją. Ar tikrai užtenkama pajėgumų čia misijai vykdyti? Pirmininkas, ačiū, ponas Van Balen. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, matydamas pana Kopenhauerį čia. E, turiu keletą klausimų. Jūs jau minėjote, kad pirmiausia yra svarbu politiniai prioritetai. Jeigu pažvelgtumėte į misijas, ne visos yra vienodos. Svarbiausia misija, sakyčiau, yra policijos misija Afganistane. Tam pritarė visos vyriausybės, tam pritarė visi parlamentai, skaitant ir šį parlamentą. Ir aišku, misijos užima daug laiko. Jūs sakėte, kad reikėtų, kad ten dirbtų 400 žmonių šioje misijoje. Suprantu, kad nesant teisinių taisyklių, nesant finansų, e, tos misijos gerai gyveninti nepavyks. Tad būtų toks klausimas, ar galėtumėte mums pasakyti, kokius yra svarbiausios tos misijos problemos, kad galėtumėm išvengti klaidų ar nesusipratimo ateityje. Ačiū. Plačiak, prašau. Dėkui. Aš norėčiau paklausti apie misiją Kosove. Esu pranešėję Kosovo klausimų Europos parlamente. Turėjau galimybę sustikti su jumis ir su kai kuriais iš jūsų kolegų praeitą savaitę. Tai šis klausimas man tikrai rūpi. Neseniai prasidėjo dėrybos ir tarp Juleks ir Serbijos bus pasirašytas policijos protokolas. Ar viskas vyks sklandžiai, ar iš to gali kilti kokiu nors problemu Europos Sąjungai, pavyzdžiui. Kol kas visi sako, kad e, komunik komunikacijos dalykai nėra patys sklandžiausi, ne viskas vyksta labai gerai. Vyriausybė iš pradžių sakė, kad neva nėra nieko, niekaip susijusi su tais bendradarbiavimo planais, paskui nuomonę pakeitė. Tačiau kaip yra iš tikrųjų? Ar, ar yra numanoma kažką daryti su muitiniu bendradarbiavimu, pasirašti protokolą šiuo klausimu? Ar viskas yra sklandu? Nes jeigu niekas nejudėtų, būtų gaila, kad ten dirbtų žmonės, kurių talentas ne, taip ir nebūtų panaudojamas. Tiesiog prarastume žmonės ir prarastume pasitikėjimą. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu, ar apie tai diskutavote, kokias procedūras reikėtų numatyti, kaip geriau užtikrinti skaidrumą, kad EULEX galėtų sklandžiai vykti. Ir ateitie antras klausimas būtų susijęs su, su misijomis apskritai. Vyksta civilinės misijos ir aš manau, kad viena iš jų problemų yra ta, kad štai ateiname į tą etapą, kai taika jau tikrai yra pasiekta. Paskui turi prasidėti šalyje susitaikymo procesas, sutaikinimas. Ką mes darome šiuo klausimu? Žinome, kad pavyzdžiui reikalingas yra šis procesas, kad pajudėtų dialogas šalyje tarp žmonių, tarp piliečių mes, europiečiai, ko gero galėtume čia atnešti savo patirtį. Ar galėtumėte pasakyti, kad turit kažkokių instrumentų susitaikymui skatinti? Paskutinis klausimas yra susijęs su planavimo pajėgumais. Mano kolega jau uždavė šį klausimą anksčiau. Pavyzdžiui, kaip yra su teisingumo srities personalu. Labai dažnai yra dirbama su policija, o kaip yra su teisingumu, su šias rytimi kas daroma, kad padėdėtų planavimo pajėgumai, kad būtų galima stiprinti teisingumo ir civilinės administracijos struktūras. Dėkoju. Merci. Et enfin, monsieur... Ačiū, ponas Galeris. Äh, Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą, kurį ir mano kolega jau pateikė. Klausimas susijęs su darbuotojų samdymo. Kai praėjusį kartą mes e, priėmėme Švedijos ambasadorių, jis irgi sakė, jog valstybės narės labai skirtingai prisideda prie civilinių misijų. Tai kaip apskritai įmanoma veiksmingai viską planuoti bei vykdyti? Ar negalėtumėte pateikti porą gražių pavyzdžių, kurios valstybės narės reguliariai ir dėlių mastu pateikė misijas e, civilių darbuotojų? Galbūt e, reikėtų ir blogas valstybės įvardinti. Kritika kartais sugėdina. Kalbėjote apie iššūkius, minėjote penkis, kalbėjote ir apie viešųjų pirkimų keliamus sunkumus. Sakėte, kai reikia greitai reaguoti, neįmanoma greitai įsigyti reikiamos technikos, nes reikia konkursą skelbti visos Europos mastu tai arba abstrakčiai, arba konkrečiai papasakokite, kaip įsivaizduotum šią visą procedūrą. Galbūt ir mes galėtume su biudžeto kontrolės komitetu šį klausimą panagrinėti, kadangi šis komitetas nepaprastai griežtai prižiūri, kad lėšos būtų teisingai panaudojamos. Buvo teirautus ir apie planavimą. yra planuojama įsteigti naują krizių, krizių valdymo bei planavimo direktoratą ko gero procesas kiek e, stringa, kadangi nepavyko paskirti tinkamo direktoriaus. Tai kiek dar laiko užtruks visas šis darbas, kada šis direktoratas realiai pradės funkcionuoti? Ačiū. Merci beaucoup. Dėkuoju. Prašom, ponė direktoriu. Thank you, Mr. Mr. President. Pone pirmininkė, Pradėsiu nuo Bosnijos. Mes savo misiją nukreipėme į kovą su organizuotu nusikalstamumu. Čia išsikėlėme svarbiausius tikslus. Tikslas yra labiau politinis. Teikimės ir politinio proceso. Iš pradžių jis pajudėjo sunkiai. Kodėl? Dėl, pirmiausia, dėl politinių problemų. Aš manau, kad turėtume pasirūpinti tuo, kaip dirbti kuo profesionaliau. Ne aš sprendžiu dėl vizos liberalizavimo, o apie organizuotą nusikalstamumą galiu pasakyti štai ką. Pažangos nebuvo ypač daug pasiekta, kovojant su e, organizuotų nusikalstamumu. Jūsų minėta agentūra e, šį klausimą stengiasi spręsti. Mes taip pat bandome kurti agentūras valstybės lygmenių, kad būtų galima valstybėms apskritai padėti kovoti su stambesniais nusikaltimais. Tačiau, aišku, erdvės tobulėti čia dar yra. Tiek kovojant su žm prekyba žmonėmis, tiek e, eurų padirbinėjimu, tiek su eilė kitų dalykų. Yra tokių incidentų, kai tie, kai tie nusikaltimai tikrai buvo pastebėti, už, va, užregistruoti. Mes tengiamės jiems padėti spręsti sunkesnių nusikaltimų klausimus. Man regis, mes padėjome pasirenkti tai šaliai priartėti prie ES. Ir taip pat, man atrodo, mes padėjome, kad ta šalis labiau atitiktų sąlygas, e, kai, kurios yra keliamos norint liberalizuoti vizas. Tai e, vizų liberalizavimo srityje mūsų, sakykime, poveikis buvo netiesioginis, bet jis, manau, buvo teigiamas. Jūs taip pat klausėte apie Gruziją ir Kongą, apie šis, šias dvi misijas. Jos buvo pratestos iki 2010 vidurio. Mes turėsime paskui spręsti, kaip bus su tų uh, misijų ateitimi. Viskas labai daug priklauso nuo politinės padėties. Dabar neįmanoma nuspręsti, kaip bus ne, neįmanoma pasakyti, kokius patarimus teiksime. Mes ne viską galime ir patarti, nes, na, kita vertus turime kolegų, kurie ar, iš arčiau nagrinėja politinius klausimus. Na, o jeigu patarimų pateiktų naujasis direktoratas, kuris jau buvo paminėtas, mes lauktume tų patarimų. Kalbėta taip pat buvo apie E, karinių ir civilinių misijų planavimą nuo, ir, ir jų derinimą nuo pat misijų pradžių. Civilinės ir karinės operacijos ir toliau bus vykdomas atskirai ir vadovavimas joms bus vykdomas atskirai. Niekas ne, neturėtų keistis artimiausių metų. Headline Goals programa buvo paminėta. Nedaug ką turiu čia pasakyti, Tiesiog yra tam tikrų skirtumų tarp headline e, goals tikslų ir realybės. Realybę mes pergyvename diena iš dienos ir suvokiame, kad turime susitelkti prie tam tikrų priemonių, kurių poveikis nėra e, pajuntamas iš karto. Tiesiog turime pasitelkti labiau kvalifikuotus žmonės, turime juos suburti. E, Ir tiesiog žvelgime į valstybės narės ir klausėme, ką jos yra pasirengusios padaryti, kad žmonės galėtų būti pasirengę, kad būtų galima užtikrinti tinkamą finansavimą ir kad tos misijos galėtų būti sklandžiai vykdomos, turint reikiamai pasirengusių žmonių. E, ponas Van Balen taip pat uždavė klausimą. Su kokiam problemom susitarėm? Na, didžiausia problema yra Afganistanas, suprantama. NATO taip pat turi problemų, kad galėtų rasti tinkamą e, pasirengusių žmonių reikiamą kiekį karinėms operacijoms vykdyti. Daug kas yra susijęs su pinigais, suprantama. Tačiau mes e, padedame dirbti policijai, mūsų misija ten vyksta, yra tam tikros rizikos mūsų misijos. E, paprastai trunka vienerius metus kliūtis yra tai, kad žmonės ten vyksta be savo šeimų. Mes ne pirmieji pradėjome dirbti mokant afganų policiją. Kai kurios valstybės narės ten savo pagalbą šios srities nusiunti anksčiau. Na, jos ir toliau dirba, vykdo šią užduotį. E, tai yra labai svarbus darbas to šalies bendruomeniai UPOL e, misija Afganistane yra bendrų pastangų rezultatas. Jis yra labai svarbus dalykas, tačiau tai yra papildomas dalykas prie to, ką jau daro valstybės narės. Kitur būna dažnai padėtis tokia, kai mes esam vieninteliai veikėjai. Na, o Afganistane yra kitaip, nes ten jau yra kitų šalių atliekamo darbo. Ir Afganistanas turi pasirinkimą, ar rinktis dvi šalį bendradarbiavimą su kažkuria šalim, ar rinktis bendradarbiavimą UPOL, pavyzdžiui, rėmose. Aišku, e, NATO taip pat rengia savo mokymo misijas. Tačiau, kai dėl policijos mokymo visi, taip sakant, žvejojam tam pačiam tvenkiny, visi resursus imam iš ten pat. Kai kurios šalis taip pat yra numačiusios E, daugiau atsiųsti savo šalių žandarberijos policijos atstovų, kad būtų galima sustiprinti mokymą ir to, na, tokia yra realybė. Manyčiau, kad po, mums gal situacija po kokio pusmečio pagerės. Tai yra viena iš galimybių, tačiau realybė yra tokia, kokia yra ir turime su ją gyventi. Mes Dabar negalėtume pasiekti to 400 narių misijoje tikslo iš karto, bet, na, pamažu galbūt pavyks prie to skaičiaus prieiti. Pone Lūna čia klausė apie Kosovą. Mes ten dirbame jau kuris laikas. Ką galėčiau pasakyti daugiau, negu jūs jau žinote? Nedaugą. Konsultavimosi klausimas, na taip, jis yra svarbus. Mes stengiamės konsultuotis tiek, kiek galime, E, jau yra buvę tokių atvejų, bet dėl politinių priežasčių buvo apsispręsta dėl kitokios pozicijos susijusios su Kosovu. Tačiau mes turime suvokti, kad priešiškumo yra daug ir turime su visomis pusėmis konsultuotis. Ne visos pusės mums duoda vienodus patarimus, tiesą sakant. Konsultavimasis pats savaime yra neblogas dalykas, tačiau kartais dėl to gali kilti problemų, nes reikia iškoti tokių sprendimų, kurie pasiteisintų. Ir reikėtų, kad abiems pusėms tie sprendimai būtų priimtini. Ir to, tame kontekste neįmanoma priimti tokių sprendimų, kuriuo būtų šim, patenkintos šimtų procentų visos pusės. Taigi, dirbame remdamiesi sveikų protų, ieškodami kompromisu. Šis policijos protokolo klausimas buvo iš tikrųjų e, sudėtingas klausimas Prištinoje. Maničiau, kad kartais diskusijos siekia daugiau, negu būtų buvę protinga prie to klausimo apsistoti. Priština turėtų džiaugtis tuo protokolu. O sureaguota buvo visiškai priešingai, tai buvo palaikyta kišimusi į suverenius Prištinos reikalus. Iš tiesų, buvo ne visai taip. Aš manau, kad dabar sunkiausia jau yra praeitį ir mes tiesiog stengiame žengti į priekį, bandome toliau dirbti savo darbą, stengdamėsi, kad atmosfera būtų normali. Kai dėl valstybių narių indėlio, pono Galerio klausimas. Na, čia nepradėsiu šalių vardinti, jų gėdinti ir taip toliau. Ne, nemanau, kad jos tai labai įvertintų. Valstybės narės yra svarbios veikėjos, įdedančios savo indėlį, tačiau kartais, jeigu paskaičiuotume E, koks indėlis tenka nuo vieno gyventojų, nes tokiamis proporcijomis kartais tenka e, remtis. Akivaizdu būna, kad vienos valstybės yra įnešančios daugiau indėlio, kitos gerokai mažiau. Tačiau vėlgi, ką darome tokiais atvejais, stengiamės įkonsultuoti su valstybėmis, tartis su tomis, kurios to indėlių neša mažiau ir, aišku, yra ir tokių šalių, kurios galėtų būti labai pozityvus pavyzdys, kadangi į civilinės misinės, misijas investavo daug, turi parengusios strategiją šiuo klausimu. Tačiau tik kelios iš tų 27 tokias nacionalinės strategijas turi. Taigi, sakyčiau, pusė kelio esame nuėję, dar turime dirbti. Jeigu policijos pajėgos praranda žmonės ir praranda darbo vietas, tai aišku, sunku yra ir šalies viduje surasti žmonių, kurie galėtų būti va, taip vadinami laisvi ir pasirengę vykti į misijas. Šalis pačios turi atlikti tam tikrus patvarkymus savo viduje, kad galėtų rasti žmonių. Kai dėl viešųjų pirkimų. Manyčiau, kad parlamentui tai yra rūpimas klausimas ir galėčiau pateikti porą pavyzdžių, kurių vienas būtų susijęs su UPOL e, misija e, Afganistane. Misija vėlavo, nes vėlavome įsigyti įrangą. Ir dabar, e, aišku, su tokia situacija galima susidurti, kad žmonės nuvyksta, įrangos dar nėra, jie dirbti negali. Na, tai būtų vienas iš tokių negatyvių pavyzdžių. Kitas pavyzdys būtų Gruzija. kad būtų galima išspręsti tą problemą, kai konkurso procedūra trunka 6-8 mėnesius. Mm, Europos komisija pasirinko vieną tiekėją, pasirašė su jo sutartį, tačiau tuo metu, kai mums prireikė to tiekėjo, jis nesugebėjo pateikti to, ką turėjo pateikti. Tad e, iš tiesų tiekimų saugumas mums yra labai aktuolus klausimas. Informacijos saugumas taip pat yra svarbus klausimas vykstant komunikacijai. Būtent dėl to aš manau, kad šie faktoriai turėtų būti ypač atidžiai nagrinėjami, kai kalbame apie konkursų rengimą. Svarbu, kad būtų tinkamai deramasi, kad būtų numatyta struktūra ir labai svarbu, kad būtų užtikrintas tiekimų saugumas ir informacijos perdavimų saugumas taip pat. Tai štai tiek būtų. Dėkui. Ačiū, ponė direktoriu. Ačiū už Jūsų atsakymus. Tikiuosi, kad dar turėsime progų susitikti su Jumis šiame pakomitetyje. Um, ehm, norėčiau, kad ateityje su vis kartu atvyktų ir misijų vadovų į mūsų posėdžius. Manyčiau, kad mano kolegos tikrai būtų labai susidomėję Euleks e, generolas garbomų vadovauja Afganistane, taip pat e, ir misija yra nuolatos didėjanti ir auganti. Galėsime dar susitarti dėl to, kaip tie žmonės galėtų atvykti, bet mums būtų tikrai džiugu, kad atvyktumėte jūs su misijų vadovais ir kad galėtume apie tas misijas detaliau pakalbėti. Dėkui už mums skirtą laiką. Tęsime savo posėdį. Dabar man džiugu matyti mūsų posėdėje Jimmy Shea. Jis yra generalinio sekretoriaus kabineto politikos planavimo direktorius NATO organizacijoje. Jis mūsų yra nuolatinis svečias. Turėjote galimybę jau kalbėti e, ankstesnės kadencijos metu šioje, šiame pakomitetyje nekartą. Manau, kad santykiai su NATO yra svarbus dalykas, mes tęsime tą nusistovėjusi gerą bendradarbiavimą. NATO yra krizės valdymo kontekste vienas iš svarbiausių ES partnerių. Bendradarbiavimas tarp šių organizacijų turi būti prioritetas ir ateitie. Na, o ten, kur mes jau dirbame kartu, ar Kosove, ar Afganistane, mes e, ką tik kalbėjome e, su ponu Klampenhaueriu. Jūs Žinote, kad tie santykiai ir kokie yra santykiai su Europos Sąjunga, mes iš jūsų šiandien lauktume daugiau informacijos apie tai, kokie pasikeitimai vyksta NATO viduje e, ir kaip vystosi toliau NATO santykiai su Europos Sąjunga. Taip pat e, strategijos peržiūra mus taip pat labai domina. Prašom žodis. Pirmininkė, ačiū Aš jūsų pristatymą aš kalbėsiu koknio anglų kalba, tai yra savo gimtaja kalba. Nes iš tikrųjų aš savo gimtają kalbą galiu per minutę pasakyti tris kart daugiau informacijų, negu, pavyzdžiui, kalbėdamas prancūziškai. Dėkuoju už galimybę su jumis susitikti. Šią popietę ne pirmą kartą jau susitinku su pakomitečio nariais ir prisimenu labai gerai, kuomet buvęs šio pakomitečio pirmininkas Karlas von Vogel tiek daug pastangų padėjo, kad suartintų NATO ir ES tarpusavį ir suteiktų mums galimybę atvykti pas jūs ir paaiškinti, kas vyksta, atsakyti į klausimus ir džiaugiuosi, kad jums pirmininkaujančios tradicijos yra tęsiamas. NATO ir ES tarpusavio santykiai metų, bėgant metams buvo ir geresni, ir blogesni, niekam tai nepaslaptis, tačiau Europos parlamentas nuo pat pradžių buvo viena iš tų institucijų, kur išklausydavo e, NATO e, gaunamos informacijos ir e, stengdavosi suartinti šias abi organizacijas ES ir NATO. Už tai jums esame dėkingi. Atpažįstu šią salėje ir keletą matytų veidų, tačiau žinau, kad jūs taip pat ir nemažai naujų narių turite. Ir e, iš tikrųjų mes esame atviri, e, pasiruošę steigti jums informacijos. Ir noriu pasakyti, kad į e, savo strateginių koncepcijų rengimą mes labai norime įtraukti ES atstovus, mes nenorime išradinėti dviračio ir norime pasinaudoti progą ir tokiu būdu, rengiant įvairias strateginės programas, suartinti tarpusavyje abi institucijas. Todėl iš tikrųjų mums rūpi išklausyti jūsų nuomonę, pasikeisti mintimis, atsakyti į klausimus. Ir aš tikiuosi, kad ponia Albright ir ekspertai gruodžio viduryje lankysis Briuselėje ir aš manau, kad e, taip pat galės, turės galimybę susitikti su jumis neformaliame kontekste, tačiau tas susitikimas turėtų būti naudingas ir įdomus abiems pusėms. Pirmikė, matau, kad, žinau, kad jūs esate skirtingai nei aš pakankamai organizuota asmenybė, todėl e, prašau, jeigu aš nukrypsiu šiek tiek nuo temos, tai mane sugražinti į tiesos kelią. Jūs manęs pirmiausiai paprašėte pristatyti NATO doktriną ir plėtros politiką. Taip pat e, suteikti informacijos apie misiją Afganistane ir apie kovą su piratavimu Edeno įlankoje. Taip pat e, apie e, NATO pajėgumus, ar yra bendri, ar jie daugiausiai yra tvarkomi atskirų valstybių narių, NATO santykiai su Rusija, dabartinis statusas ateities perspektyvos, taip pat NATO ir ES tarpusavio e, santykiai ir e, bendra NATO ES bendradarbiavimo strategija. Taigi, aš pasiruošęs dabar suteikti Jums, kaip matome, informacijos ir atsakyti visus rūpimus klausimus. Pirmiausia, apie NATO doktriną. Aš Nemanau, kad ekspertai turėtų analizuoti alijanso ateitį peržiūrėdami strateginės koncepcijas ir e, aš manau, kad nereikia dabar iš naujo pradėti kurti organizacijos, kuri atitiktų 21 amžiaus dvasę. E, NATO nuolat keičiasi, kaip ir bet kokia tarptautinė organizacija per pastarosius 20 metų ir Aš manau, kad e, e, visoms NATO narėms dabartinis jos pobūdis yra priimtinas ir ne viena iš jų nenori jokių esminių pokyčių. Klausimas yra, kaip e, pasiekti, kad egzistuojančios struktūros veiktų efektyviau, nekuriant naujo alijanso. Taigi pirmiausiai visi bendrai sutarė, kad pagrindinė NATO misija yra penktasis straipsnis, kolektyvinės e, gynybos straipsnis. Šiuo metu mes nematome jokios realios grėsmės, kuriai kilus būtų galima imtis bendrų gynybinių e, teritorinės gynybos veiksmų pagal penktąjį NATO sutarties straipsnį ir e, tokių grėsmų nebuvo pastarosius 20 metų, todėl aš manau, kad e, e, naujoji strateginė koncepcija turėtų dar kada patvirtinti, kad penktasis NATO sutarties straipsnis yra, ir lieka jo, jos pagrindinė misija. Antras dalykas, vakar jūs televizijos ekranuose galėjote matyti NATO operacijos Afganistane, Irake, Afrikoje arba e, Edeno įlankoje ir taip pat ES misijų tose vietose taip pat yra nemažai, tačiau tai tačiau tai iš tikrųjų nereiškia, kad NATO nustojo būti europinė organizacija ir tapo pasaulinio masto organizacija, iš tikrųjų taip nėra, nes e, iš tikrųjų e, e, ir toliau liks alijanso Euroatlantinio bendradarbiavimo pagrindinis principas, kurio laikysis, sprendimai, kaip ir anksčiau, bus priminėjami bendru sutarimu E, turint omenyje, kad NATO dalyvauja vis pavojingesnėse misijose, pavyzdžiui, Afganistane, kur patiria pakankamai daug aukų, skirtingai nei ankstesnėse NATO misijose. Tik tai kiekviena valstybė narė turi galimybę priimti sprendimus dėl kareivių siuntimo arba nesiuntimo į e, pavojingus regionus. Ir to sprendimo niekas negali pakeisti, tačiau e, tas bendras sutarimas yra pakankamai sveikas dalykas pačiai NATO, nors diskusijos būna pakankamai sudėtingos priimti, tačiau kai sprendimai yra priimami, tai e, sutarimai lieka galioti, nes e, su valstybėmis narėmis yra konsultuojamasi pakankamai iš anksto ir aš manau, kad būtent Afganistano pavyzdys aiškiai parodė, kad visi alijanso nariai aktyviai laikosi prisimtų įsipareigojimų. Iš tikrųjų, 23 iš 28 NATO narių Afganistane e, iki šiol patyrė nuostolių ir būtent tokiamis aplinkybėmis solidarumo principas e, išlieka labai svarbus, tampa dar svarbesnis, tačiau solidarumo be bendro sutarimo mes tikrai negalime užtikrinti. Dar vienas dalykas yra NATO plėtra. NATO durys lieka atviros ir aš e, galiu prognozuoti, kad ateityje NATO priims naujų narių, mes jau įsipareigojame Ukrainai e, ir Gruzijai ateitie priimti šias šalis į NATO. Taip pat yra šiuo metu taikomas E, narystės veiksmų planas bendradarbiaujant su buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, kuri yra arti narystės e, po to, kai išspręs tam tikrus vidinius klausimus, taip pat Jotkalnyje, Bosnija, kitos Balkanų valstybės su jomis taip pat mes norėtume pradėti procesą, kuris uh, priartintojas prie narystės veiksmų planą, taigi yra nemažai potencialių Euroatlantinėje erdvėje NATO kandidatų, savame suprantama, negalės šios valstybės prisijungti, e, kol nebus tam pasiruošusios ir kol NATO nebus pasiruošusi jų priimti, tačiau iš tikrųjų ta narystės dinamika išlieka ir ji bus reformuojama. Ir grįžtant prie doktrinos, aš prognozuočiau, kad NATO bus iš tikrųjų ta organizacija, kuris sukurs pridėtinę vertę tarptautiniai bendruomeniai, siekiant pagerinti karinius pajėgumus, mes iš tikrųjų nebandysime e, dublikuoti, dubliuoti, pavyzdžiui, e, humanitarnės pagalbos teikimo misijų, teisinės pagalbos, policinės pagalbos ir kitokių misijų, kurias sėkmingai šiuo metu vykdo ES. Mes manome, kad e, mes galime prisidėti prie šių misijų gyvendinimo, tačiau iš tikrųjų niekas nemano, kad NATO turėtų dubliuoti e, šiuos veiksmus ar šias pastangas išskyrus tos atvejus, kur mes galime sukurti pridėtinę vertę, o NATO e, sukuria tą prietinę vertę, leisdama pasinaudoti ES vykdomoms misijoms savo kariniais pajėgumais. Ir iš tikrųjų NATO steigėjai, manau, kad e, galbūt negalėjo įsivaizduoti, kad NATO e, veikla taip išsiplės, pavyzdžiui, e, užtikrindama neskraidimo zonų saugumą, teikdama humanitarinę pagalbą e, Kašmyrė, teikdama e, pagalbą nuo potvinių aukoms ir, aišku, reikia nepamiršti misijų Kosove ir Afganistane. Ir e, savai suprantama, NATO ir toliau naudosis savo galimybėmis užtikrinti tarptautinę taiką ir stabilumą, nudodamasi savo kariniais pajėgumais. Kitas klausimas, lik egzaminas, kaip jums atrodo, ar man sekasi? Penketą rašytumėte ar mažiau? Taigi dabar piratavimas bei Afganistano misija. Afganistanas, prisipažinkime, tikrai niekas NATO neneiktų, kad tai nepaprastai sudėtinga misija. Ji trunka ilgiau, negu kad buvo manoma, kai NATO nusintė savo pajėgas į Kabulą. Tai vyko 2003 metais. Tikrai susidurime su rimtais iššūkiais, susidurime su gerai organizuotais, gerai finansuojamais sukilėliais, taigi reikia tiek su jais kovoti, tiek ir užtikrinti plėtrą. Taip pat reikia neužmiršti Pakistano, kitų kaiminių šalių, jos irgi privalo vaidinti stabilizuojantį vaidmenį. Taip pat reikia Izafą misiją derinti su tuo, kiek išteklių reikia, norint parengti Afganistano nacionalinę kariuomenę bei Afganistano nacionalinę policiją. Be to, tuo negalima apsiriboti. Mes turime vadovautis visapusiškų principų į veiklą įtraukti ir kitus tarptautinius veikėjus, tame tarpa ir ES, tuo labiau, kad jai atstovauja ES misija, mokanti pirmiausia policininkus, tai labai svarbus dalykas, užkemšant tą saugumo spragą miestuose, kaimuose, taigi reikia vadovautis principu. Nereikia tik tai to proklamuoti, skelbti, bet reikia žodžius paremti darbais. Reikia, kad tarptautinės organizacijos išsikeltų bendrus prioritetus, paremtų vieną kitą, kad vykdytų bendras operacijas ir imtųsi panašių veiksmų. Tikrai būtų buvę labai gerai, jeigu mes būtume galėję surenkti plataus masto mokymo programą, jeigu nuo pat 2003 metų tokio principo būtume laikėsi, o ne dabar, kai susidurėme su įvairiomis strateginėmis peržiūrimas, įvertinimas ir panašiai. Tačiau yra kaip yra. Taigi NATO mato, kad vienintelė išėjimo strategija tai įgalinti Afganistano valdžios struktūras užtikrinti pačioms saugumą šalyje. Jau iš dalies dabar yra dalis funkcijų patikėta Kabulo apygardoje Afganistano valdžiai, taip pat Bratislavoje po kelių dienų mūsų ministrai kalbės apie kitą perėjimo etapą. Tas etapas galbūt nebus rytoj, bet reikia geros išėjimo strategijos. Ne išėjimo, bet išėjimo strategijos. Nepaaiškinkite šių dviejų dalykų. Tai pasakytina be kita ko ir apie mokymo programas. Pripažinkime, pasitraukti iš Afganistano bus galima, jeigu artimiausių laikų mes investuosime labiau į Afganistaną. Kuo dabar labiau investuosime, tuo greičiau galėsime pasitraukti iš Afganistano. Tuo geriau šioje šalyje bus vykdomos mokymo programos, tuo geriau pats Afganistanas bus pajėgus save valdyti. Tikrai nėra kokios nors panacėjos, ką reiktų Afganistane daryti. Tiesiog savo žmonėms turime priminti, kodėl ši misija yra tokia svarbi ir kokios būtų pasiekmes, jeigu mes paskubomis pasitrauktume iš Afganistano, leisdami Kabului toliau sugražinti valdžią Kabule, taip kaip buvo prieš 2001 metus. Dabar piratavimas. Tai nėra NATO pirminė atsakomybė, skirtingai negu Afganistanas. Piratavimu užsijima Adeno įlankoje daug skirtingų veikėjų, Taip pat ES misija yra pratesta šiame regione. Be to, ES misija turi netgi geresnių išteklių, geresnių duomenų, informacijos, geresnių oro pajėgų, Taip pat su Kenija ES sieja teisiniai sutarimai, pagal kuriuos Kenija išduoda ES pagautus piratus. Taigi NATO šia prasme nėra pati tinkamiausia organizacija, net gali ir neturi pakeisti ES. Tiesiog bandom įsiaiškinti, kuo mes galime papildyti ES pastangas. Piratavimas labai neblogas pavyzdys, demonstruojantis, kaip ES ir NATO gali tam pribandabiauti. Pirmą kartą mes įrengėme bendrą štabą Norfolke, Anglijoje. Junktinės karalystės admirolai sėdėjo vos net prie vieno stalo su ES aukšto rango karininkais, organizuodami kovą su piratavimu. Pabrėžčiau vieną svarbų principą, būdingą tiek NATO, tiek ES kovojant su piratavimu. Mes nekonkuruojame, kas užgrobs uh, tas, užgrobs tas pačius uh, laivus arba sugaus tos pačius asmenis. Tikrai nereikia tarpusavyje konkuruoti. Supraskime, kad tikrai regione nėra per daug karinių laivų. Pirmiausia, europiečiai neturi regione pakankamai karinių jūrų pajėgų. Todėl reikia užtikrinti, kad NATO tiek ES papildytų savo pastangą šiame regione. Dabar pajėgumai. Nei mes, nei jūs neturime šių pajėgumų pakankamai. Tokia yra tiesa. Ko gero, ES Čede, NATO Afganistane įsitikino, jog Tiek čia, tiek vienur egzistuoja tie patys trūkumai. Neturime pakankamai sraigtasparnių, pakankamai sunkiųjų transporto lėktuvų, negalima gauti reikiamos palidovinės informacijos, neturime pakankamai inžinierinių padalinių, taip pat e, gana lietai vyksta kiti dalykai, trūksta problemų, kyla problemų dėl finansavimo ir dėl to nepavyksta generuoti, taip sakant, pajėgų. Be to ir dabartinė ekonominė krizė irgi trukdo mums dar labiau negu praeitie mobilizuoti reikiamas pastangas bei pajėgas. Be to, daugelis mūsų karinių pajėgų negali būti permetamos į e, regioną. Mūsų buvęs generalinis sekretorius Robinsonas yra nekarta sakęs, jog Tik nedidelė ES pajėgų dalis yra apmokyta ir pasirengusi būti permesta į krizės regionus. Daugelis mes vėl investuojame į šaltojo karo laikų techniką, o ne į tokią infrastruktūrą, kurios mums reikėtų dabar. Ir nors e, Robinsonas jau nebėra generalinis NATO sekretorius, tačiau jo išvados tebe galioja ir šiandien. Taigi tiek NATO, tiek ES reikėtų pirmiausia užtikrinti, kad valstybės narės, planuodamas nacionalinės gynybos programas, atsižvelgtų į ES bei NATO pageidavimus arba reikalavimus. Viena. Antra. Ieškokime sinergijų ir neduplikuokime viena kitos mokslinio tyrimo, eksperimentinių programų, bandykime papildyti vieną kitą, bandykime veikti iš vieno. Pavyzdžiui, tie patys mokymai, Europos kovinių grupių mokymai, juos būtų galima atlikti kartu su NATO. Taigi tuo nebūtų pakertamas atskiros institucijos nepriklausomumas, jos savo nuožiūrą nautų pajėgas. Tačiau mokymai, visa kita, galbūt šioje srityje būtų galima nemažai sutaupyti, jeigu geriau išnaudotume egzistuojantį potencialą, sinergiją. Taip pat ir turimi pajėgumai turėtų būti prieinami abiems organizacijoms, nepriklausomai nuo to, kas formaliai vadovauja tam tikriems pajėgumams. NATO pavyzdžiui, du kartus naudojusių Eurokorpuso paslaugomis. Mano buvęs vadovas Japas Hops Heferis, neseniai pasitraukęs iš generalinio sekretorius pareigų, siūlė, kad NATO turėtų paremti ES misiją savo karinėmis jūro pajėgomis. Taip pat e, Suomija, kitos šalės dalyvauja C-17 projekte. Taigi manau, kad šioje srityje įgauname tam tikrą pagreitį. Taigi čia NATO ir ES tikrai gali tampriau bendradabiauti, siekiant taupyti bei kurti bendrus pajėgumus. Kas dar? Rusija. Daugelis iš jūsų Bruselėje, ko gero, atkreipė dėmesį į NATO generalinio sekretoriaus Erasmusinę kalbą praėjusią savaitę pasakytą Karnegio institute. Be to šiandien NATO būstinėje vyko, vyksta NATO bei Rusijos e, tarybos posėdis. Taigi norime gerų santykių su Rusija. Ir galbūt artėjant e, Berlyno sienos griovimo 20-osioms išmetėms galima tik apgailestauti, kad nuo 1989 metų buvo realizuota nemažai svajonių. Europa vieninga, integruota, tačiau Rusija ir toliau nėra patenkinta savo santykiais nei su NATO, nei su Europa plačiaja prasme. Taip pat mes dar nesame sukūrę Europinės saugumo architektūros, kurie patogiai jaususi, gerai jaususi Rusija. Ir ko gero tie darbai dar turi būti atlikti ir Berlyno sienos griuvimo 20-metis puikiai progą pagalvoti, ką mes dabar galime padaryti, kaip galime priartinti prie savęs Rusiją. Tikrai Rusijos bendradarbiavimas būtų labai veiksmingas dalykas, sprendžiant klausimus susijusius su apsirūpinimu energija, sprendžiant klausimus dėl brandulinio ginklo neplatinimo, sprendžiant terorizmo kovos klausimą. Taigi NATO reikia Rusijos. Ta, pavyzdžiui, pastebėjome dėrėdamėsi dėl mūsų pajėgų tranzito per Rusiją į Afganistaną. Rusijos bendradarbiavimas leidžia mums lengviau kai kurias problemas išspręsti. Taigi jos negalime ignoruoti. Bet toks požiūris, toks požiūris, kaip ir sakė mūsų vadovas Rasmusenas, nesutrukdys mums atvirai pasakyti Rusijai, kokiais klausimais mes su ja nesutinkame. Esame suaugę, subrendę. Taip ir elkimės su Rusija iki šiol mums pavyko užtikrinti procesą, kuriame mes nors ir nesutarėme, bet santykiai nėra išaldomi. Taigi yra tęsiamas bendradarbiavimas ten, kur norime tokio bendradarbiavimo, nors kitais klausimus ir nesutarėme. Aišku, Rusija naudojasi Rusijos NATO taryba, kad išsakytų ir savo nuomonę apie NATO. Taigi mes sakome jiems į akis ir jie mums sako į akis, ką apie mus galvoja. Taigi dabar galvokime, kaip sufokusuoti mūsų partnerystę į teigiamus dalykus, užuot nuolat e, vieną kitą kritikavus. Tikrai reikia kažkokį susitarimą rasti. Turime pademonstruoti rusams, kad mes sprendžiame jų abejonės dėl Europos saugumo architektūros, kad neignoruojame e, jos abejonių. Reikia dialogo. Negalime mm, apsimesti, kad išspręsime mūsų rūpimus klausimus, ignoruodami Rusiją. Taigi turime nuraminti kaip ir Rusiją. Bet tuo pat metu, kaip ir mainais, Rusija turėtų irgi būti pasirengusi sklandžiau su NATO spręsti praktinio bendradarbiavimo klausimus - piratavimas, gelbimas jūroje, diskusijos dėl kovos terorizmu, kiti klausimai. Taigi Rusijos bendradarbiavimas būtų ir mums naudingas. Su ministru Lavrovu įvyko labai neblogas rasminis sutikimas ir Rusija turi irgi tam tikrų sumanimų kaip reikėtų spręsti Afganistano klausimus, raketinės gynybos klausimus, galbūt bendrai vertinti grėsmės, analizuoti, dėl ko sutinkame, dėl ko nesutinkame. Manau, kad tikrai artimiausiais mėnesiais mes čia pasieksime pažangos. Dabar NATO ir ES santykė. Ar turite dar porą valandėlių laiko? Man trumpai ar ilgai kalbėti apie tai? Ko gero trumpojo varianto pagidautumėte, Taigi stengsiuosi trumpai kalbėti, nes tema tikrai labai sudėtinga. Trumpai drūtai. Tvirtai tikiu, yra atsivėrusi puikia proga suartinti vieną prie, vieną prie kitos NATO ir ES. Eina kalba apie jų apjungimą, eina kalba apie vienos institucijos atsiradimą. Jos specifinės turi savo veiklą, ES labai skiriasi nuo NATO, niekas to neneigia. ES tai ne vien tik saugumas, o NATO pirmiausia saugumo reikalų sprendimas, bet vėlgi jas reikia suartinti. Aš tvirtai tikiu, kalbu asmeniškai, tačiau tvirtai tikiu, kad jūs ko gero visi manote, jog Lisabono sutartis netrukus bus ratifikuota ir įsigalios. Man atrodo, kad tokiu atveju ne tik ES įgautų naujų instrumentų, naujų bendros užsienio saugumo politikos srityje, ES galėtų lengviau bendradabiauti su NATO. Tačiau ES suprastų, kad pakanka tų apmąstymų, išvalgų, baigėsi refleksijų etapas, dabar reikia su nauja energija spręsti ateities iššūkius. Be to, kaip žinia, Prancūzija vėl integravosi į NATO karinę vadovybę, taigi šiuo metu visos NATO valstybės na, mano, kad nebėra prieštaravimo tarp stipros ES ir stiprios NATO. Tai yra, nebėra nesuderinami prieštaravimai. Taigi, ko gero, tai irgi puikia proga. Vienas svarbiausių NATO karinių vadovų, NATO strateginis vadas yra Prancūzijos oro karinių pajėgų generolas. Be to, Junktinės Amerikos valstijos jau nebeturi susirūpinimo dėl efektyvios ES bendros užsienio ir saugumo politikos. Tiek Obama, tiek anksčiau Žodžios Bušas mane, kad tikrai ir pačiai JAV reikia stiprios ES. Taigi ir NATO yra įsitikinusi, kad kuo bus aktyvesnė ES, tuo bus daugiau saugumo pasaulyje. Tu aš noriu štai ką pasakyti. Nesvarbu, kaip praeitie buvo svarstoma stipri Europa, alijanso galas, tos diskusijos baigėsi. Ko gero, tikrai pakaks mums abiems darbo. Tikrai bedarbiais neliksime saugumo srityje. Galiu netgi pažadėti, kad dabar reikia stengtis reaguoti į tuos e, iššūkius, į tą paklausą, kuri egzistuoja pasaulyje. Tikrai egzistuoja tam tikras uh, užslėptas galbūt e, pasidalymas darbo NATO bei JAV yra geriau pritaikytos plataus masto sudėtingoms operacijoms Afganistanui, 95 metais e, Serbijai, o šiuo metu ES yra pajėgesnė pirmiausia civilinių misijų srityje. Taigi kai kurias misijas galbūt dabar ne NATO, bet ES geriau gali atlikti. Taigi nereikia čia per reikalo laužyti iečių, reikia pasidalinti darbu, ES plėtosis, vystysis ir dabartinis darbo pasidalymas neišliks amžinai. Manau, kad diplomatai turi pakankamai sveiko proto, kad logiškai apsispręstų, kuri organizacija yra tinkamesnė tam tikrai funkcijai atlikti. O taip nusprendus, kita organizacija turėtų paremti tą, kuri kaip ir pirmumo teisę sprendė tam tikrus klausimus. Bruselėje kartais vyksta ilgos sudėtingos konferencijos skirtos NATO ateičiai. Kaip ten bebūtų, sveikas protas triumfuos. Nepaisant to, pačiu artimiausiu metu mums reikėtų štai ką pripažinti. Berlynas plus. Atleiskite, naujieji komiteto nariai. Taigi Berlynas plus režimas per daug griežtas. Be ką reiškia Berlynas plus? Europos Sąjunga skolinasi NATO pajėgumus ir pati vykdo misijas skirtingose vietose negu NATO. Mes čia, jūs ten. Taigi Taip iš tikrųjų nėra. Daugeliu atveju mes atsidurėme tuose pačiuose krizių žydiniuose. Adeno įlanka, piratavimas, Afganistanas, Kosovas, Bosnija. Todėl reikia tokio sustarimo arba tokio režimo, kad net ir vykdant skirtingas funkcijas tam tikroje vietoje mes konsultuotumėmės ir kad nesikaltotume tik tai tuo atveju, kai tam tikra misija aiškiai patenka į Berlynas plus režimą. Taigi reikia tam presnio derinimuose tuose regionuose, kur mes abu, abi organizacijos vykdo veiksmus. Reikia regul, dažniau, reguliariau užtikrinti mūsų vadovybę susitikimus. Su Tikrai tiek Solana, tiek Rasmas sustinka, bet reikia konstruktyviau ir reguliariau susitikinėti, dažniau keis informaciją, spręsti, kaip įvardinti prioritetus. Prancūzija, pavyzdžiui, pasiūlė įsteigti aukšto lygio darbo grupę. Tikiuosi, kad tokia aukšto lygio darbo grupė ir atsiras. Taigi reikia dažnesnių aukštesnio rango sutikimo. Be to, ES kaip ir stojasi ant kojų. Todėl ir NATO turi iš ES sulaukti daugiau atsiliepimų apie tai, kokios patirties jūs esate sukaupę. Tas vadinamasis visapusiškas požiūris, kuriuo bando vadovautis NATO. Visai neseniai buvo pateiktas pasiūlymas, kad ES pateiktų ataskaitą NATO apie Atalantą operaciją. Puikus pasiūlymas. Ir baigdamas, pirmininkė, mums tikrai reikia daugiau sinergijų, pajėgumų srityje. Turime kartu veikti ir kartu užtikrinti, kad jeigu viena organizacija vykdo gerą gynybinį projektą, tai kad kita organizacija neišleistų lėšų tam pačiam projektui vykdyti. Tam aišku reikia ir geriau keisti informaciją, kad žinotume, kokie projektai yra vykdomi. Taigi tokie būtų mano asmeniai samprotavimai. Dabar trumpai pažvelgsiu į ateitį. Matau, kad dar neužmigote, taigi pakalbėsiu apie strateginę koncepciją ko gero, man sunkiausia yra kalbėti šią temą. Prisipažinsiu, nors jūs tai gal ir nustebins. Tai juk mano atsakomybė, mano tiesioginis darbas. Tačiau tinkama grupė tik pradėjo savo darbą, dar nežinau, kuo darbas baigsis. Žinau, kad darbas turi būti baigtas kitų metų gegužės pirmąją. Taigi, galbūt po trijų mėnesių, po tam tikrų posėdžių, aš galėčiau jums pateikti kai ką konkretesnio. Nepaisant to, galiu pasakyti, jog yra penki specifiniai dalykai, į kuriuos gilinsis ekspertai. Nepaprastai trumpai, žinau, kad norite ir klausimų užduoti. Taigi pusiausvėra tarp penktojo straipsnio ir ne penktojo straipsnio. Kaip politinė prasme pasiekti subalansuotumo tarp gynybinio pobūdžio poreikių, tarp Europos teritorijos gynybos užtikrinimo Kaip Jeffrey Van Ordenas, vienas iš jūsų kolegų, yra sakęs, kaip užtikrinti pilies, pilies kieme gynimą. Ir kitas dalykas, kaip užtikrinti galimybę reaguoti į tas situacijas, kai reikia pasiūsti karius už tūkstančių kilometrų. Taigi, vieniems sąjungininkos vienas svarbiau gynyba savo kieme, kitiems svarbiau tolimos misijos, to tiesiog neprieštaravimo kaip ir neišve, neišvengs, neišvelgčiau. Tačiau reikia suderinti tinkamą investavimą, kad būtų, pavyzdžiui, vienodai, protingai investuojama į ekspedicinės pajamagas, priešakėtinę gynybą, tiek ir į tą teritorijos gynybą. Kitas dalykas. NATO įrodė esanti sėkminga jog veikia kartu su partneriais. Pavyzdžiui, rytų vidurio Europos šalis yra partneriai, tačiau Persijos įlangos regionų šalis, Šiaurės Afrika taip pat darosi partneriais. Yra netgi 20 ne NATO šalių - Singapūras, Australija, Naujoji Zelandija. Tai tos šalis partnerės, kurios padeda mums vykdyti misijas, pavyzdžiui, Afganistane. NATO nėra pasaulio organizacija ir negalėtų veikti pasaulio mastu be atitinkamų partnerių. Taigi visą, ką mes darome, darome, greidami naudotis tranzitu, skrydžių teisėmis, bazėmis, oro uostais, taigi tam reikia partnerių pagalbos. Kitas klausimas. Kaip NATO palaiko šiuos santykius su partneriais? nes šie partneriai turi savo specifiką, savo politinius prioritetus. Tai kaip mums užtikrinti, kad mes vertiname šios santykius, kaip mes galime reikalauti iš partnerio indėlio, netgi nuostolių, neleisdami jiems dalyvauti NATO vidinėse konsultacijose, sprendimų prieimime. Taigi tikrai reikia į šį aspektą labiau gilintis. Kai kurie iš mūsų praėjusiame dešimtmetyje sukurti mechanizmai tarp Atlantinio partnerystės taryba, partnerystė taikos vardan, tai buvo geri instrumentai, bet pirmiausia, Europai, vidurio Europai, tai buvo siejama su NATO plėtra, bet šie instrumentai netinkami pasauliniai partnerystė 21-ojo amžiaus iššūkiams. Taigi reikia atnaujinti partneristinės, nes jų praradus tikrai draugysė nutraukus mazas liktų. Kitas dalykas ko gero nėra esminio skirtumo tarp NATO bei ES. NATO kol kas nedalyvavo tarptautinio saugumo normų bei standartų aptarime. Jūs, kaip specialistai, žinote, per praėjusį dešimtmetį atsirado daug naujų normų, daug e, sustarimų, konvencijų, dėl vaikų kareivių, sausumos prieš pėsininkų, minų, pradėlio ginklo nega, ne, neplatinimo, įvairios saugumo iniciatyvos, jungtinių tautų taisyklės, įvairūs teismai, masinio naikinimo ginklai ir panašiai. Ir jeigu norime jaustis saugiai šiame amžiuje, turime ko gero prisidėti ir prie tos uh, teisinės galbūt terpės e, formavimo. Turime įtraukti diskusijas Kiniją, Indiją, Pakistaną. Turime užtikrinti, kad būtų toliau e, laikomasi branduolinio ginklo neplatinimo, sustarimo, starties ir panašiai. ES aišku sprendžia daugelį šių klausimų, Junktinės tautos sprendžia juos, bet ir NATO turi aktyviau sitraukti į šį procesą, jeigu norime formuoti procesą, o ne tik jį reaguoti. Taip pat reikia vadovautis visapusiško požiūrio. Tačiau tokio požiūrio viene pakanka, nes nepakanka vien kažko norėti. Vienoro nepakanka. Negalima vien aklai kartoti kažko, tikintis, kad į mūsų prašymus bus įsiklausyta. Patys turime aktyviau įsitraukti į atitinkamų normų standartų nustatymo procesą. Taip pat turime užtikrinti, kad pati sistema būtų tokia, jog būtų galima geriau reaguoti į platesnio masto paletės misijas. Tikrai ekspertams nepritruks darbo artimiausius mėnesius, aš manau. NATO, kaip ir visi mes, susiduria su rimtais iššūkiais, turime nemažai potencialo, egzistuoja skirtumas praga tarp galimybių ir iššūkių. Taigi galvokime, kaip mes pritrauksime tas galimybės prie poreikio, kaip užtikrinsime, kad reaguosime reikiamą į tuos iššūkius, kurie kyla tiek mums, tiek ir jums. Be abejo, kalbėjau per ilgai, prašau nepykti už tai tikiuosi bent jau, kad e, kalbėjau įdomiai ir tas įdomumas atsispindės jūsų labai gausiuose klausimuose. Ačiū labai. Dėkuoju. Na, nesigailiu, kad uždaviau klausimus, nes jūs galėjote juos atsakyti labai tiksliai ir detaliai. E, tai štai, dėkuoju už visus tuos atsakymus. Aš labai susidomėjęs klausiausi apie jūsų supratimą, kaip turėtų bendradarbiauti NATO ir ES. Džiau, e, na, gaila, kad kai kurie kolegos čia netėjo į posėdį, nes galėtų e, matyti, kad jūs labai įdomi žvelgėte į šį bendradarbiavimą, atmetate bet kokius dogmatiškus šio bendradarbiavimo matymus. Dabar norėčiau leisti kolegas klausti. Po šešis klausimus juos sugrubuosime ir pradėsime nuo ponos Svobodos, prašau. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, jūs kaip visada kalbate labai įdomiai, labai iškalbingas žmogus esate, galėtume daug komentuoti. Vienas būtų toks komentaras, būtų puiku, jeigu su darbo grupe, kuri dabar uh, užsima planavimo darbais, galėtų turėti glaudesnius kontekstus. Uh, galėtume, jeigu galėtume, tie kontaktai būti glaudesni, kitas klausimas yra Rusija. Aš manau, kad generalinis NATO sekretorius pasakė labai drąsią kalbą. Mes buvome susitikę su juo po kalbos Maskvoje, Rusijoje. Rusijai nebuvo labai lengva, nes kartais Rusija sako, štai niekas mūsų ten nenori, niekas mūsų nelaukia NATO ir nemyli, tačiau uh, ne visada taip išeina. Rasmusenas, Obama ar, ar kiti turi laikyti savo principų. Aš manau, kad jūs esate labai teisus. Žmonės paprastai sako, da, tas planas nėra realus planas, tai tiesiog yra kvietimas dialogui. Su tuo būtų susijęs ir mano klausimas. Mes kalbėjome apie NATO plėtrą, įskaitant ir kritinius Ukrainos ir E, Gruzijos klausimus, ar tai yra NATO planuose, ar ne, ar bus diskutuojama su Rusija dėl šito, ar ne. NATO plėtra prie Rusijos sienų yra aktualus klausimas, ar ketinamas Rusija diskutuoti. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Ponas Galeris klausė. Yes, uh, Dėkoju už jūsų labai detalę kalbą, vaizdingą kalbą. Norėčiau savo klausimus kreipti į santykius tarp ES ir NATO. Na, tikrai, kaip jūs sakote, neturėtume dogmatiškai žvelgti į tuos klausimus. Norėčiau paimti konkretų pavyzdį. Kalbėjome apie misiją Somalija. Regis ten ES pirmą pradėjo spręsti ten susikaupusias problemas o buvo laukiama ir NATO paramos, papildomų įsipareigojimų. Tai būtų toks konkretus pavyzdys, kuris rodo, kad NATO ir ES koordinuoja savo veiklą. Tai būtų labai aiškus pavyzdys, kad egzistuoja dialogas tarp abiejų organizacijų. Kita vertus, pam, buvo paminėtas ES civilinių ir karinių pajėgumų egzistavimas ar jų trūkumas. Mes kartais matome, kad NATO padarė tam tikrų klaidų um, Afganistane. Ten taip pat privalu vystyti civilinius pajėgumus. Savo pres konferencijoje generalinis sekretorius Rasmusenas kalbėjo apie šios dalykus. Ar galėtumėte interpretuoti plačiau jo pasakymus? Jis sakė, kad yra daug erdvės bendradarbiavimui tarp ES ir NATO, jeigu galėtume la, tinkamiau koordinuoti karinės paėgas ir labiau įtraukti NATO. Ir jeigu tai ES galėtų pateikti daugiau um, žmogiškųjų ir materialinių išteklių, kaip jūs tai interpretuojate? Ar taip ir yra matoma, kad ES turėtų duoti pinigų ir žmonių, o viską, kas susijęs su kariniais aspektais, koordinuotų NATO. Tai štai, manyčiau, kad tą galėtume vadinti savotišką nuomą. ES liktai išsinuomotų NATO, kad atliktų už ją vienus ar kitus darbus. Ar galėtumėte plačiau pakomentuoti tai, pirmininkas? Ačiū, ponas Vandal klausė. Aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jeigu pažvelgtumėte į tai, ką NATO daro, pamatytume, kad tai yra ta organizacija, kur kartu dirba ES, Junktinės valstijos ir Kanada. Svarbu, kad e, vyktų bendradarbiavimas, turint visiems bendrus štabus, vykstant bendroms diskusijoms ir panašiai. Norėčiau paklausti, ar, pavyzdžiui, vykdant operacijas Afganiste reikėtų vertinti kaip sėkmę ar kaip nesėkmę. Būtų geriau, jeigu pasinaudotume esamų potencialų. Mes NATO nenaudotume kaip organizacijos. Būtų gerai, kad visi kartu naudotume turimus išteklius, medžiagas ir panašiai. Afganistane egzistuojanti koalicija yra tik pusiau sėkminga. Ką NATO galėtų pasakyti šiuo klausimu? per nelik daug e, gynybos ministrų ir, ir generalinis sekretorius kalbėjo, kad ne viskas gerai sekasi Afganistate. Ar daugiau NATO turėtų įsitraukti į tenykštės operacijas, ar gal kaip nors kitaip? Aš taip pat norėčiau padėkoti už jūsų suteiktas, suteiktą išsame informaciją. Kalbėdamas jūs minėjote, kad e, civilinių ir karinių struktūrų bendradarbiavimas NATO strateginėse e, programuose vaidina e, mažesnį vaidmenį, kad NATO nori daugiau koncentruotis ties savo karinėmis operacijomis, tačiau aš neseniai perskaičiau dokumentą, kurį parengė penki buvę aukščiausi NATO generolai. Galėčiau pasakyti, įvardinti jums ir šaltinį, kur kalbam apie tą suartinanti požiūrį karinių ir civilinių struktūrų bendradarbiavime ir ten e, jis įvardyjamas kaip vienas iš e, prioritetinių, o savo pasisakymę jūs tam truputėlį kaip ir prieštaravote. Man taip pat sudarė įspūdis iš jūsų pasisakymo, kad e, Berlyno plus kontekstą jūs e, vertinate kaip tokį apribojantį e, siekiant plėtoti karinių ir e, civilinių struktūrų bendradarbiavimą. Mano nuomonė, kad tas kontekstas turėtų kaip tik labiau įgalinti, suteikti galimybės plėtotis tokiam bendradarbiavimui. Taip pat noriu paklausti, dėl institucinio atsinaujinimo ir su tuo susijusių užduočių. Pirmiausiai, e, man krinta į akis bandymas atsisakyti konsensuso principo, reformuojant NATO, NATO kuris anksčiau buvo labai svarbus ir taip pat e, mažesnė e, numatoma tų valstybių balso teisė, kurios nedalyvauja konkrečiose NATO uh, operacijos misijose. Taip pat atitinkamas naujas išlaidų pasidalymo principas. Tai e, apriboja viena vertus mažesnių operacijose nedalyvaujančių e, NATO valstybių balso teisę, tuo pačiu išlaikant e, joms prievolę pasidalinti operacijų išlaidas. Taigi Noriu paklausti jūsų, kaip mažosios valstybės narės vertina tokio pobūdžio būsimus pasikeitimus. Taip pat, baigdama noriu pabrėžti, kad e, tikrai man labai patinka tas informacijos keitimusi su jumis pobūdis ir aš tikrai pagėdaučiau, kad ateitie NATO strateginio planavimo procesas išliktų atviras ir parlamentas Europos jame taip pat galėtų dalyvauti. Ačiū, ponė Luna Ček dabar. Ačiū labai taip pat ir už tą tokį išsamei, išsamų požiūrį pasirinktą bendrauti su mumis. Mes pirmą kartą jūsų klausausi, tik noriu jūsų paklausti keletų dalykų. Kalbėdamas apie Afganistaną, jūs minėjote, kad e, išėjimas iš Afganistano reikalautų žymiai didesnių išteklių nei likimas tenai. Per pastarosius mėnesius žiniasklaidoje ir mm, Obamo administracijoje aplink jį vyko e, diskusijos dėl galimybės atsitraukti iš Afganistano. Noriu paklausti, ar NATO viduje vyksta diskusija apie tai, kad galbūt e, karo Afganistane nebus įmanoma laimėti taip, kaip buvo tai įsivaizduojama pradžioje. Ir kai kurie teigia, kad NATO turėtų atsitraukti pakankamai greitai, nes viešoji nuomonė jungtinėse valstijose taip pat pradeda kisti, svyra į kitą pusę. Aš nemanau, kad e, NATO pajėgos turėtų atsitraukti to jau pat, tačiau iš tikrųjų manau, kad reikia pradėti strateginės diskusijas apie tai, kokių pozicijų mums reikia labiau laikytis, ar teikti daugiau civilinę ekonominę pagalbą, ar remtis e, struktūrinėmis, tai yra karinėmis priemonėmis, taigi ar pačia NATO vyksta apie tai diskusija. Taip pat noriu paklausti apie tos skirtumus, kuriuos jūs minėjote tarp ES ir NATO. Uh, kadangi aš pati esu iš neutralios valstybės ir mes vis dar ES vis dar yra šešios neutralios e, valstybės, kurios nėra nukreiptos prieš NATO, net ir Austrija dalyvauja taikos partnerystės programoje kartu su NATO, tačiau nepaisant to, aš manau, kad net ir neutralios šalis turi prisimti tam tikrą vaidmenį ir noriu pasakyti, kad vis tik tai ES ir toliau egzistuoja neutralios valstybės, kurios siekia, kad ES dėtų daugiau pastangų konfliktų užkardimo srityje ir taip pat daugiau dėmesio skirtų civiliniams aspektams e, Norėjau tik tai pabrėžti šiame kontekste, kad yra valstybių, kurios nėra NATO, NATO narės ir mano, kad teisingai elgesi jomis nebūdamas. Ponas Galtieri dabar. Ačiū panai direktoriui už jo puikią įžangą. Mes galime tik pritarti jo nuomonį ypatingai dėl santykių tarp ES ir NATO. Mūsų pakomitetis parlamente, manau, kad tęs dialogą dėl strateginės NATO veiklos peržiūros. Norėčiau paklausti apie tą mm, sudėtingą pilies vidaus ir išorės gynybos temą ir tame kontekste paminėti e, raketinės gynybos sistemas, naujuosius JAF vyriausybės planus dėl raketinio gynybos skydo. Europoje NATO generalinis sekretorius Rasmusenas, kalbėdamas Maskvoje, kalbėjo apie galimybę NATO ir Rusijai bendradarbiauti. Šioje srityje New York Times buvo e, publikuotas straipsnis, kuris pateikė pakankamai detalų planą, kurį e, formavo e, veikiausiai ir parengė JAF, Bilo Geitso e, asmenyje jis buvo pristatytas, tik noriu paklausti, kokios yra. nucleare rispetto nella dottrina strategica della Nato rispetto alla. Taigi, brandolinio polimo atgrasimo kontekste ir mm, galimų pasiekmių pasauliui. Kaip Jūs vertinate galimybę ieškoti kitokio pobūdžio susitarimų, e, kurios leistų atsisakyti vidutinio nuotolio raketų? Pons Lyzik. Ačiū pirmininkė, norėjau paklausti, ne, galbūt pradėsiu kitaip. Norėjau pasakyti, kad su ponu direktoriumi tiksliau jį mačiau daug kartų televizijoje iki šiol ir jo pasisakymai ten buvo pakankamai trumpi, o čia man buvo labai malonu pasiklausyti jūsų labai įdomaus ir ilgiau trukusio pasisakymo. Norėčiau grįžti prie tuo klausimu, kuris bumerangų grįžta įvairiose diskusijose Europoje ir pasaulyje. Tai yra, noriu grįžti prie klausimo apie NATO, ES ir Rusijos tarpusavio santykius. Noriu iš karto pasakyti, kad aš Lenkijoje atstovauju premjero Tusko partijai kuris per pastarosius mėnesius padėjo daug pastangų, kad pagerintų Lenkijos ir Rusijos dvi šalius santykius, nes dažnai Lenkai yra kaltinami antirusiškumu. Noriu pasakyti, kad mums tikrai įdomu buvo išklausyti NATO generalinio sekretoriaus mintis dėl bendradarbiavimo su Rusija. Taip pat prezidento Obamos mintis dėl bendradarbiavimo su Rusija buvo pakankamai įdomios norėjau paklausti, ar NATO atliekamuose vertinimuose ir analizėse atkreipiamas dėmesys į tai, kad mes ES ir NATO esame pasirengę bendradarbiavimui su Rusija, tačiau bent jau per pastarąsias savaitės rytų Europos valstybėse buvo keliamas klausimas, ar Rusija yra tam pasirengusi, kadangi kalbame čia apie valstybę, kuri e, pasienio regionuose su ES valstybėmis yra dislokavusi e, savo raketas nukreiptas į ES e valstybės vykdė, neseniai baigė vykdyti kartu bendras karinės pratybas su Baltarusija ir pratybų tikslas buvo atremti Lenkijos, kitų ES valstybių besiribojančių su Rusija polimą. Taigi jūs manote, kad toks partneris yra pasirengęs bendradarbiauti partnerystės pagrindais su e, NATO? Ponas Paleckis dabar. understandable and impressive and being chief planner you did. Ačiū. Tikrai matome, kad įspūdinga kalba pasakė, tikrai matosi, kad buvote pagrindinis NATO atstovas spaudai, įgūdžių nepraradote. Paminėjote porą įdomių dalykų, kur yra susiję vienai par kitaip su Rusija. Kalbėjote apie energetiką, brandalinio ginklo platinimą, terorizmą. Ką? Kaip yra su nusiginklavimo? Tas skandalingas planas, drašus, atsiprašau, drašus planas, kurį pasiūlė Obama dėl nebrandulinio pasaulio, pasaulio be brandulinio ginklo. Ar tas šaunus planas yra įgyvendinamas, realus? Kaip Jūs galvotumėte? Kitas klausimas. Tikrai plėtojasi ES bei Baltarusijos santykiai, o ar yra kokių nors naujų poslinkių NATO ir Baltarusijos santykių plotmėje? Uh, Mr. President, thank you. Thank you. I'd like to thank, obviously, the, the, the members for all of those questions. Norėčiau padėkoti nariams už visus klausimus ir e, norėčiau e, atsakyti tikrai ne ilgiau negu kalbėjau prieš tai. E, Taigi pradėkime. Nu, pirmas klausimas buvo apie Berlyno plus iniciatyvą ir uh, e, uh, e, sartėjimo pozicijas. Galbūt mano pasakymas nebuvo toks aiškus. Europos Sąjunga, jungtinės tautos yra pakankamai uh, e, plačiaus apimties organizacijos, sudėtingos struktūros turinčios, vykdančios įvairios humanitarės pagalbos, valdysenos programas, tačiau tai nereiškia, kad gali visą veiklą vykdyti tik tai atskirai, nors galėtų tą daryti, tačiau taip pat privalo ir bendradarbiauti tarpusavyje. Ir tas darnus požiūris yra būdingas vykdant e, tam tikrą veiklą toms organizacijoms, tačiau NATO, neturėdama e, civilinių pajėgumų, neturi galimybės tokiu požiūriu vadovautis. Ir iš tikrųjų provincijų atstatymo darbuose, kuriuose, kuriuos vykdo NATO, e, ji privalo pasitelkti e, civilinius pajėgumus, tai yra naudotis E, atitinkama pagalba. Kitaip tariant, tas e, e, visą apimantis darnus NATO požiūris apima įvairias civilinės verslo struktūras. Pavyzdžiui, kitą savaitę Londone bus kalbama su teisininkais apie tai, kaip reikia pagerinti įvairią kibernetinę apsaugą, pavyzdžiui, laivybos srityje, siekiant užkirsti kelią piratavimui. Taigi NATO savo misijose Afganistane ar kitose vietose skiria atitinkamą dėmesį ir e, civiliniai veiklai tam, kad būtų užpildytos atitinkamos spragos. Nes pažiūrėkite, kas vyksta Afganistane. Jeigu mes apsiribotume vien tik tai kariniais veiksmais ir nevykdytume e, civilinių operacijų, tai gyventojai mumis nusiviltų ir mes nepasiektume laukiamų rezultatų. Taigi mes e, privalome turėti galimybę saveikauti tarpusavę. Antras dalykas - Berlyno plus iniciatyva. Nieko prieš ją neturiu, ypatingai dėl to, kad ji prasidėjo Berlyne, viename iš mano mėgstamiausių miestų. Iš tikrųjų, manau, galimybė pasinaudoti tokio pobūdžio susitarimu yra labai geras dalykas, tačiau realybė yra tokia, kad per dešimt Europos e, saugumo ir gynybos politikos gyvavimo metų 23 misijas e, vykdo, vykdė ir iš jų tik e, dvi buvo vykdomos pagal Berlyno plus iniciatyva 2001 metais Makedonijoje ir antrais buvo vykdoma viena tokia misija ir NATO ES bendradarbiavimas Kosove, kuris tęsiasi iki šiol. O realybė yra tokia, kad daugumoje vietų, kur NATO ir ES ar žemėje, ar jūroje vykdo bendras operacijas, pavyzdžiui, kovodama su piratavimu Adis Abeboje, teikdama pagalbą Afrikos Sąjungos pajėgoms Kosove, Juleks e, misijos kontekste, e, vykdydama policijos parengimo mokymo misijas Berlyno plus iniciatyva nėra taikoma. Taigi mes e, vis dar tose vietose turime uh, susitarti atskirai, kaip užtikrinti ES kareivių saugumą arba civilinių darbuotojų. Iš tikrųjų mes turime pripažinti faktą, kad vietoj taisyklės Berlyno plus iniciatyva tapo išimtimi. Ir e, grįžtant prie Michaelio klausimo, būtent tai yra dėl to, kad ES su kūrė savo karinius pajėgumus. Berlyno plus iniciatyva ir buvo skirta tam, kad ES galėtų pasinaudoti NATO turimais pajėgumais, vadavietėmis, e, transporto e, priemonėmis, e, karinėmis pajėgomis. Tačiau dabar ES turi savo kovos būrius, plėtoja savo jūrų karinės pajėgas, oro karinės pajėgas, kuria savo karinių operacijų koordinavimo ir valdymo centrus, tai reiškia, kad Europos poreikiai šiandien ir visiškai kitokie, jai nereikia Berlyno plus susitarimų, kaip tuo metu 90-metyje, kuomet ši iniciatyva buvo pradėta įgyvendyti, tai gyvenimo realybė šiek tiek skiriasi nuo egzistuojančios teorijos. Grįžtant prie Mike, Michaelio klausimo, Noriu pasakyti, kad e, Prancūzijos ambatorius prie NATO prieš keletą metų yra pasakė, kad ES pašaukimas e, nėra tapti NATO civilinė agentūra. Ir iš tikrųjų jis yra teisus, NATO negali vadovauti ES tačiau gali teikti pagalbą vykdant tam tikras misijas ar operacijas, bet kokiu atveju abi institucijos privalo likti nepriklausomomis. Mes e, pageidautume ir jeigu tvirtinčiau priešingai, tai būčiau nenuširdus, bent jau, kad tarp NATO ir ES egzistuotų strateginis sutarimas tose srityse, kurios yra gyvybiškai svarbios abiems organizacijoms. Kitaip tariant, kaip galėjo taip atsitikti, kad 22 NATO narės susitarė, kad e, operacija Afganistane yra svarbi visiems ir nusintė ten savo karius, o <clears throat> tuo tarpu ES valstybės narės nesugebėjo dėl to rasti konsensuso. Bet prieš kelis metus kuomet Tonis Blairas e, buvo e, Junktinės krysės premjeras Japas Dehopas Heferis jo paklausė, ar e, vadovų taryboje buvo aptariamas Afganistano klausimas, o tuo metu NATO jau veikia Afganistane keliarius metus. O tas klausimas nebuvo aptariamas vadovų taryboje. Ir šiuo metu situacija pasikeitė šiek tiek, tačiau e, bet kokiu atveju NATO negali daryti įtakos ES priimamiems sprendimams. Tačiau tos misijos, kurias NATO galėjo vykdyti savarankiškai ir misijos, kurias ES galėjo vykdyti savarankiškai, jeigu jas vykdant pasitaikydavo bendrų strateginių interesų, tai mes savai mes suprantame, galime vieni kitiems pagelbėti, kaip pavyzdžiui yra Balkanuose. Tačiau, jeigu pažvelgtume į kitas rytis, kurios yra gyvybiškai svarbios mūsų saugumui, kur ES galėtų kilti žymiai didesnė grėsmė nei JAF arba Kanadai, tai mes galėtume kalbėti apie e, platesnę strateginę e, partnerystę, tačiau iš tikrųjų ES negali tapti NATO civilinių reikalų agentūra. E, bet kokiu atveju reikia pripažinti, kad ES turi e, rimtų išteklių, kuriais nedisponuoja NATO. NATO negali, pavyzdžiui, e, apmokyti policijos pajėgų ir iš tikrųjų NATO negėda paprašyti labai aiškiai ES pagalbos sprendžiant šios klausimus. Grįžtant prie klausimo apie tai, ar mes turėtume kalbėti su Rusija dėl e, Ukrainos ir Gruzijos prieimimo į NATO, aišku, mes nieko neslėpėme dėl NATO e, plėtros, mes visą laiką norėjome paaiškinti Rusiją ir buvome pasirengę paaiškinti e, savo pozicijas, pagal kurias mes manome, kad abi šios šalis gali tapti NATO narėmis, nekeldamos jokios grėsmės. Rusijai ir aš e, visiškai suprantu, kodėl Rusija visą laiką išvelgia tam tikras grėsmės jai kylančias iš NATO e, plėtros, e, nepaisant to, kad NATO yra įsipareigojusi nedislokuoti jokio pobūdžio masinio nakinimo ginklų nuo jų valstybių narių teritorijoje. Čia mes turime taip pat pakankamai skaidriai ir atvirai elgtis su savo draugais Ukrainoje ir Gruzijoje, kad mes nesitarėme už jų nugarų su Rusija dėl atitinkamų dalykų. NATO ir uh, ir norinčių koalicijos bendradarbiavimas. Iš tikrųjų, NATO šiuo metu sudaro tam tikrą norinčių koalicijos pagrindą, jai priklauso Naujojo Zelandija, Australija. Bet kodėl jos bendradarbiavo šios valstybės su NATO? Nes tai nėra klasikinė norinčiųjų koalicija, jos turi savo planavimo struktūras, e, tačiau kitos NATO valstybės suteikia e, atitinkamą infrastruktūrinę pagalbą, pavyzdžiui, e, nu, galima naudotis jų evakuaciniais pajėgumais, kitomis e, struktūrinėmis priemonėmis. Čia jos sėdi lygiamis teisėmis prie vieno stalo tų valstybių atstovai ir e, tas bendradarbiavimas yra vykdomas žvelgiant į ateitį, be, be šių koalicijos partnerių pats alijansas būtų mažiau stabilus. kadangi mes privalome prisimti savo aiškius įsipareigojimus kaimynų atžvilgių. Dėl e, to, kad NATO operacijos žlugimas Afganistane reikštų NATO pabaigą, aš su tuo nesutinku, tačiau tai aišku padarytų žalos pačiai institucijai ir pasiekmes Europos saugumui būtų žymiai e, didesnės apimties <clears throat> nei žala daroma NATO kaip institucijai. Taigi NATO turės įveikti dar nemažai kitų iššūkių, ne tik Afganistaną, bet Afganistane. Iš tikrųjų, pagrindinis iššūkis yra tas, kad e, misija Afganistane reikalauja labai daug dėmesio ir išteklių. Ir NATO reiktų daugiau dėmesio skirti diplomatinėms konsultacijoms dėl kitų saugumo grėsmių. Dėl mažų valstybių aš manau, kad būdamos NATO, e, jos e, <clears throat> turi didesnį galimybę išreikšti savo nuomonę negu tuo atveju, jeigu nebūtų NATO arba taip pat ir ES narės narystė institucijoje mažoms valstybėms dažnai yra žymiai patrauklesnis dalykas nei didžiosioms valstybėms, nes padidina jų politinį svorį, todėl tai yra gyvybiškas tų mažų valstybių interesas dalyvauti tokių organizacijų kaip NATO ir ES veikloje. Tačiau aš manau, kad NATO visą laiką buvo daromas e, skirtumas tarp savanoriškų misijų, kurios nevykdomos pagal penktąjį sutarties straipsnį ir e, misijų, kurios vykdomos remiantis penktuoju straipsniu. Iš tikrųjų, mis, dalyvavimas Afganistano misijoje yra visiškai savanoriškais pagrindais vykdomas, ne pagal penktąjį straipsnį, tačiau iš tikrųjų jis taip pat yra susijęs su visų mūsų saugumu. Svarbus klausimas yra ir bendras na, naštos, taip pat ir finansinės naštos pasidalymas. Todėl aš manau, kad vienas iš didžiausių šiandienos NATO iššūkių yra galimybė taikyti tą patį solidarumo principą misijose, kurios vykdomos ne pagal penktąjį sutarties straipsnį, lyginant su solidarumu, kurios, kuris yra taikomas misijose pagal penktąjį sutarties straipsnį. 2006 metais norim pateikti pavyzdį, Kašmyre vyko žemės dirbėjimas NATO nusprendė nusiųsti greito reagavimo pajėgas į Kašmyrą. Tai buvo ispanų inžinerijos dalinys ir jie atvyko pas NATO ambasadorius ir pasakė, ačiū labai, mums tos išlaidos kainuos 25 milijonus eurų. NATO priėmė atitinkamą kolektyvinį sprendimą ir ispanai paprašė, kad jiems būtų lėšos tam tikrą prasme kompensuojamos. NATO pasakė, kad negali to padaryti, nes buvo ispanų eilė prisijimti tam tikras misijos išlaidas. Na, ir jeigu mes e, čia pradėsime žaisti <clears throat> tą rusišką ruletę, tai iš tikrųjų niekur negalėsime nueiti, nes e, jeigu jūs visą laiką žinotumėte, kad kokios nors kitos valstybės padengs jūsų išlaidas, tai jūs niekuomet ir e, nesimtumėte patys iniciatyvos toms išlaidoms padengti. Tačiau NATO iš tikrųjų e, negali numatyti, kad kur nors kada nors vyks potvinis arba žemės darbėjimas, todėl mes privalome turėti veikiančią sistemą, kuri leistų mums e, dislokuoti savo greito reagavimo paėgas atitinkamuose vietovėse. Priešingų atveju ta sistema neveiktų. Ar galime laimėti Afganistano karą? Mes galime norėti jį laimėti, tačiau iš tikrųjų nerasime jokios istorinės doktrinos, kuri galėtų mums pasakyti, kad jeigu kitoms šalims anksčiau nepasisekė Afganistane, tai ir NATO nepasiseks. Afganistano gyventojai nori, kad mes ten liktume ir niekas nenori, kad grįžtų Talibano valdžia. Visuomenės nuomonės apklausos rezultatai tai aiškiai parodo, tačiau afganistaniečiai yra pakankamai nekantrus, nes trūksta resursų, trūksta e, organizacinių e, pajėgumų. Todėl mes privalome jiems pristatyti tam tikras gairias, tam tikrą ilgalaikį laikį planą, kurį ketiname įgyvendinti atskirais etapais. Tai yra tokia tikra programa, kuri leistų mums sėkmingai užbaigti misiją Afganistane. Mums reikia labai aiškios vizijos, plano, pagal kurį mes turėtume pamatyti šviesą tunelio gale. E, anksčiau tokio plano mes nesugebėjome pristatyti ir, ir daugumą valstybių kuriuose e, bandoma pateisinti NATO e, misiją ir jeigu pasitelkiami e, aiškus argumentai, tai parama tai misijai padidėja. Taigi, <clears throat> aš manau, kad mes turime ruošti ne tik kovinės grupės, tačiau taip pat ir saugumo palaikymo pajėgas neutraliuose valstybėse, tokiuose kaip Suomija arba Šveicarija, kuri nėra nei e, jungtinių tautų, nei NATO narė. E, Šveicarija prisidėjo prie įvairių e, seminarų dėl nusiginklavimo, karinės teisės, išminavimo, organizavimo. Ženeva čia prasme būtų galima netgi pavadinti Europos sostinę. Ir kitos neutralios valstybės taip pat gali nešti savo indėlį. Prieš raketinę apsaugą. Įskaitant ir brandolinio ginklo plėtotę tarp atskirų šalių. Šiaurės Korejos ir kitų, tai vis daugiau šalių įgaus gebėjimus paleisti balistinės raketas su įprastiniais užtaisais, su biologiniais užtaisais ir panašiai. Taigi cheminiais užtaisais ir tikėtina, kad artimiausių metų Europa atsidurs vis arčiau tų šalių, kurios turi dviejų arba trijų pakopų balistinės raketas. Tokia realybė. Taigi galime stengtis kontroliuotis ginkluotę. JAV bei Rusija kalba apie tai, jog reikia išplėsti uh, trumpo nuotolio raketų sustarimą, tačiau tiek europiečiai, tiek kanadiečiai, tiek amerikiečiai teisingai daro, kurdami prieš raketinės gynybos sistemas. Obamos administracija nusprendė, jog didžiausia grėsmė, grėsmė kelia trumpo nuotolio raketos. Todėl reikėtų akcentuoti egzistuojančias trumpalaikį, egzistuojančias apsaugos nuo trumpo nuotolio raketų technologijas bei sistemas. Taigi, tuo pat metu yra investuojama ir į apsaugos sistemas nuo didelio nuotolio raketų. Tai buvo viena, dabar kitas dalykas. Rusija be abejo palankiai atsiliepia apie JAF administracijos sprendimą nekurti bent jau kurį laiką prieš raketinės gynybos elemento Čekijoje bei Lenkijoje. Tačiau šis klausimas nėra susijęs su senu šaltuoju karu, su jėgų pusiausvėro tarp rytų ir vakarų. Eina kalba apie bendrą brandolinio ginklo arba ginkluotės platinimą, plitimą pasaulyje. Mes turėtume pasinaudoti šią progą, kaip ir sakė mūsų organizacijos generalinis sekretorius, kad kartu su Rusija apsispręstume dėl bendro požiūrio, kaip reaguoti į ginkluotės plitimą, įtikinti Rusiją, kad grėsmę jai kelia ne NATO, bet kitos šalis, kurios taip pat yra pavojingos ir JAV bei NATO. Juk nėra taip, kad mes dabar privertėme arba buvom priversti nusileisti. Svarbu galvoti apie naujas bendras grėsmės bei iššūkius. New York'e įvyks susitikimas tarp Medvedevo ir Obamos ir ko gero to po paaiškės, ar Rusija kartu su ES sutiks įtikint Iraną, kad jis uh, aiškiau kalbėtų apie branduolinę programą. Dabar branduolinis atgrasimas. Prezidentas pateikė savo viziją. Teisingai padarė. Tikrai mes negalime gyventi pasaulyje, kuriame vis labiau pabrėžiama branduolinio ginklo svarba. Negalima juk e, kalbėti apie tai, kad nereikia šio ginklo platinti, ką propaguoja Tatenos vadovas Elbaradėjus, tuo pat metu gausinant branduolinio ginklo arsenalus. Bet prezidentas Obama pasakė ir ką kitą. Jis labai aiškiai sakė, jog pasaulis be branduolinio ginklo tolima perspektyva. Pirma, reikia įvairių sąlygų, atitikti kriterijus. Reikia patikimesnės branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, reikia pradėti konsultacijas tarp JAF ir Rusijos. Taigi daug yra žingsnių etapų, po kurių galbūt prieisime prie to, kad JAF ir Europa atsisakys branduolinio pajėgumo. Reikia užtikrinti, kad būtų laikomas taisyklių, kad būtų pasitikėjimas ir tik tokiu atveju branduolinis ginklas neteks savo reikšmės. Negaliu atsakyti į klausimą, koks yra NATO vaidmuo šiame kontekste. Ar Rusija pasirengusi su mumis bendradabiauti? Tai išsiaiškinkime patys su ja bendradabiaudami. O NATO bei Rusijos santykių aspektas. Turime santykių su Baltarusija ir pastaroji šalis pastaruoju metu yra linkusi spręsti tam tikrus klausimus su NATO palankiau, pirmiausia, kad tai susiję su tranzitu, kai yra gabenami kroviniai per Baltarusiją į Afganistaną. Taigi Baltarusija kaip ir pirmoji ta, tranzito grandis per ją, per Baltarusiją, per Centrinę Aziją, gabenant arba atliekant tranzitą. Taigi jeigu Baltarusija pasirašytų sutarimą, būtų mums lengviau tą tranzitą atlikti. Tuo labiau, jeigu tai bus naudinga ir jai, ir mums, mes melai su ja sieksime tam presnių santykių. Tikiuosi atsakęs į visus klausimus. Ačiū. Na, atsakymai, manau, buvo tikrai labai išsamus. Ar turime papildomų klausimų? Regis ne. Dėkui už atvykimą į mūsų posėdį, dėkui už atsakymus į klausimus. Tikiuosi, kad turėsime progų netrukus susitikti, lauksime jūsų mielai čia ir kad dialogas tęstusi. La réunion euh, est terminée pour aujourd'hui. E, šiandienos posėdį baigiame, liekame dar valdybos posėdžiui. Koordinatorius kvieščiau pasilikti. Ačiū.